Thank you, ladies and gentlemen. Can I reconvene the meeting? Ačiū, panės ir ponai. Tęsime toliau savo posėdį. Taigi pradėsime nuo pirmininko pranešimo. Aš tik norėčiau pranešti, ką mes nutarėme koordinatorių posėdėje. Pirmiausia, E, koordinatoriai e, diskutavo dėl e, Sarkianį pranešimo, dėl geležinkelių paketo. Ir tai koordinatoriai nusprendė, kad ponė Sarkianį ir, ir, ir šešėlis pranešėjas gauna gavo įgaliojimus arba mandatą toliau gilintis į šią temą, konsultuotis e, ir pradėti ne, neformalų trialogą, remiantis pirmojo parlamente svarstymu šio dokumento su šešiolinės pranešėjas ir, ir tada e, pranešėja, e, kaip įprasta, praneš tada koordinatoriams, kas nutarta ir kas sužinota. Dabar dėl pranešėjų skirimo remiantis sprendimais, kuriuos e, priėmėme koordinatorių posėdėje dėl, dėl direktyvos 126-2006 metų, dėl a, e, vairuotojų pažymėjimo, e, kalbant apie asmenėms reikėjams naudojimus automobilius, šitas a, direktyvos pakeitimas yra skiriamas yra pirmininkui. Ir pasitaręs su vicepirmininku, mm, pirmininkas nusprendė suteikti šį pranešimą poniai Tikao. Dabar ES yra kontrolo susitarimas. Taigi dabar remiantis rotacijos principų tarp frakcijų GUE frakcijai tenka šis e, susitarimas. Taigi, tai Europos regionės plėtros fondo klausimas pagal e, e, rotacijos sistemą vėl atitenka GUE. Jie taip pat renk šį pranešimą dabar. Trans Europos energijos infrastruktūra ir sprendimo 1364 panaikinimas e, atitenka EFD pagal rotacijos sistemą. Ir jeigu ši e, frakcija nesutinka rengti pranešimą, tada GUE vėl atitenka šis e, pranešimas. Sprendimo 1639 pakeitimas. Čia dėl konkurencingumo ir inovacijų pagrindų programos ir reglamentas 680 e, dėl bendrijos finansinės pagalbos e, transeuropinio transporto ir energetikos e, tinklui. EPP turės pateikti pranešėją šią pranešimą. Mes taip pat gavome dokumentų informacijai. Taigi čia mes nieko nedarysime dėl šių dokumentų. Tai yra 2010 metų komisijos metinė ataskaita, dėl reglamento 300 įgyvendinimo. Taip pat e, komisijos komunikatą gavome tarybai ir Europos parlamentui. Čia aviacijos e, saugos valdymo sistemos įkūrimas. Taip pat nebūtina nieko spręsti dėl e, komiteto komunikato Europos parlamentui, dėl augimo paketo, dėl integruotų infrastruktūrų, nes, nes Europos e, transeuropinių tinklų e, priemonėje jau yra e, sprendžiamas klausimas dėl šio komunikato. Dabar dėl bendro dangaus teisės aktų gyvenimo. Mes pateiksime savo iniciatyvą pranešimą ir iš esmės nuspręsime dėl to dar dar vėliau, bet iš principo galima teikti e, pranešimą savo iniciatyvą. Dabar nuomonės. E, ar kas turi kokių pastabų dėl jų? Dabar kioto tikslai. Dabar oblig, obligacijų iniciatyva 2020 metų, tai yra projektų obligacijų iniciatyva. Uh, Čia koordinatoriai nusprendė vis dėlto daryti, e, tai yra teikti nuomonę šio klausimu, bet e, iš esmės čia mes turime koordinuoti su e, pagrindiniu komitetu, nes nereikia dviejų nuomonių. Kitas dalykas komunikatas dėl inovatyvių finansinių instrumentų tai nieko dėl jų nedarome. Dabar kitas komunikatas e, dėl e, išplėstos strategijos, nieko neveiksime, nieko nenuveiksime dėl to. Kitas dalykas dabar e, Serbijos prašymas įstoti Europos Sąjungą, taip pat nieko nedarysime. Dabar komunikatas dėl Europos reakcija į narkotikus, nieko nedarysime. Ir komisijos pranešimas dėl gyvūnų apsaugos transporto metu. Šis Žemės ūkio komitetas a, iš esmės turi daryti pranešimą, bet jeigu jie nedarys pranešimo, a, tada mes turime a, reaguoti ir pateikti kaip transporto komitetas savo nuomonę. Dabar Kitas, kitas dalykas, e, tai e, turėsime koordinatinį sprendę teikti e, savo nuomonę dėl TNT. Panas Algadravi, dabar dėl komitologijos pranešė apie ekspertų sustikimą apie sunkvežimio stovėjimo aikšteles ir gruodžio mėnesį mes spręsime, uh, šį klausimą. Dabar kiti reikalai. Mes kalbėsime apie TNT klausimą ir e, bus pakesti taip pat ir koordinatoriai, ir e, bus atskiros diskusijos, kiekvienas gaus tris minutės pasikalbėti, ir mes turime pateikti bendrą pranešimą, kad mes bent jau vieną kryptimį eitume, e, jeigu taryba pakviestų mus į TNT transporto dienas Antverpenė. Malkomas įtrė komiteto narys uždavė klausimą ir e, į šį klausimą buvo teigiamai atsakyta. Mes e, e, vis dėlto spręsime atitinkamus klausimus, kurie bus įtraukiami į tuos 20 mūsų patikimų nuomonių ir pranešimų. Taip pat aptarsime kitus klausimus, kuris jie su keleivio domenų įrašo. Ponas Vandalins taip pat patikė žodinį klausimą dėl piratavimo būtent e, dėl piratavimo jūrų keliuose arba jūrose. Ir buvo sustarta e, pateikti žodinį klausimą ir mes paprašėme sektorijato e, bendradarbiauti su ponu Vandalinu, kad būtų užtikinta, kad pranešimas, šitas žodinis klausimas nebūtų labai ilgas ir e, jame atsispindėtų e, tai, ką, ką jau prieėmė parlamentas 2009 metais. Kitas dalykas, e, amerikiečių prekybos rūmai pakvietė mus į Kelną apsilankyti renginyje, taigi koordinatoriai buvo pakviesti, mes dabar bandome susirasti reikiamą informaciją, kad visi galėtų patekti į tą renginį. Iš, iš principo visi sutinka dalyvauti šiame renginyje, mes tik turėtume pasižiūrėti, kaip mm, galėsime surasti tinkamas datas ir tinkamą laiką, kaip e, nuvažiuoti į Kelną. Kitas dalykas, dar e, Lenkija, pirmininkaujantį Lenkiją taip pat e, rengia konferenciją dėl kosmoso politikos, dėl Europos kosmoso politikos ir koordinatoriai mano. Ir gruodžio 19-21 bus suorganizuotas sustikimas arba konferencija arba 19.20, o ne 21 bus organizuojama. Taigi, va tiek informacijos e, iš koordinatorių posėdžio, ar yra pastabų, klausimų, jeigu niekas nenori pasisakyti, tada aš e, manyčiau, kad jūs pritarite e, šiam pranešimui iš e, koordinatorių posėdžio. Taigi, ačiū. Kitas e, darbotvarkės punktas. yra e, krovinių vežimo keliai statistinės ataskaitos. Tai yra mano pranešimas. Aš e, <laughs> Aš žinau, kad jūs laukite dabar balsavimo e, ir mažiausias dalykas, kuris norėtumėte, tai yra sudėlišti keturias valandas statistinėmis duomenimis. Tai yra pranešimas, kuriame atsispindi mūsų susitarimas su taryba ir apie tai pranešime komisijoje. Mes susitarėme su taryba dėl kompromisinio teksto. E, šitas tekstas yra pateikiamas jūsų aplankose. Aš gal tik tai e, išvardysiu pagrindinius aspektus, ką mes e, sutarėme su taryba. Tai dėl deleguotų įgyvenimo aktų komisija norėjo komitologijos procedūrą priderinti prie naujos Lisabonos sutarties nuostatų. Taigi, kaip Mes tengiamės apibriežti ir sumažinti tos įgaliojimus, kurie tenka komisijai, kad mes e, galėtume e, užtikrinti, kad būtų ir užtikrintas lankstumas, ir nebūtų peržengti įgaliojimai. Taigi e, transporto komitetas to siekia ir to parlamentas siekia savo pakeitimais dėl deleguotų teisės aktų. Kitas dalykas tai yra dėl e, tachografo, dėl e, emisijų ribojimo komisija turės e, pranešti teisės aktų leidėjams apie reglamento įgyvendinimą iki, tai yra, iki 2014 metų pabaigos. Ir bus E, pateikiama taip pat e, informacija apie susijusius e, projektus. Jie, jie bus įvertinami ir jeigu būtina bus siūlomi kintamųjų sąrašų pakeitimai. Kitas dalykas tai yra transporto susitarimas dėl duomenų skelbimo. Mes sutarėme dėl to su taryba. Malta paprašė taikyti išimti, mes pritarėme šiai išimčiai, nes e, ši išimtis yra susijusi su specifinėmis Maltos sąlygoms ir geografinė vieta. Tai, taigi e, reglamentas įsigalios tik, tik tai tuo atveju, kai, kai bus e, uh, 400 sunkvežimių bus registruojama. Taigi tokia atveju bus uh, E, taikomas reglamentas. E, taigi e, šitas tekstas turėtų atsispindėti galutinėme dokumente ir aš manau, kad mes visi pritarsime šią tekstui. Aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ir šitas kompromisinis tekstas bus pateiktas kaip pakeitimai plenarinėme posėdėje, dėl jų mes balsuosime ir Bruselėje gruodžio pirmą dieną mini plenarinėje sesijoje balsuosime. Ar taigi yra klausimų? ponė Lichtenberger. Dėkoju už sunkų darbą, kurį atlikote, sprendžiant šį klausimą. Tai yra retas pavyzdys to, kad mes galime susipažinti su dokumentais ir pasirengti tinkamai darybose su taryba. Dėkoju, kad taip rimtai padirbėjote. Pirmininkas, ačiū. Kaip jau sakiau, Diskusijos buvo ilgos su šešėliniais pranešėjais, su, su interesuotais dokumento rengėjais ir aš manau, kad darbo buvo tikrai atlikta nemažai. Ar visiems tinka tai, ką čia buvo pasakyta, jeigu taip, tai tuomet pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo, o kitas darbo tvarkės klausimas yra balsavimas. Norėčiau paklausti kolegų, ar jie yra atsinešę balsavimo korteles, įdėkite jas į balsavimo aparatus, kad galėtume matyti, ar viskas gerai. Patikrinkim, ar veikia. Pradedam balsuoti. EPP frakciją vėl turiu perskaičiuot. Ar visi balsavome? Palaukime, kolegės Maisner ieško dabar šiuo metu savo balsavimo kortelės. Ar jau spėjom? Baigiame balsuoti. Ar viskas gerai? Ar iš EPP nebalsuoja kas nors vienu daugiau, sako pirmininkas. Ne, regis ne. Ačiū ponui Groš, kad šį kartą jo dėka visi skaičiai atitinka tikrovę. Pirmiausia, balsuosime dėl bendradarbiavimo memorandumo tarp ES ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Jei taip, baigiame balsuoti. Priimta. Vienbalsiai. Kitas E, klausimas. Bendros Europos transporto dvies kūrimo pranešimas, mano groš pranešimas. Norėčiau tik tai paminėti štai ką, kad buvo vertimo klaidelių, tačiau šis klausimas buvo išspręstas. Mes patikrinsim pakeitimus ir patikrinsime, ar, ar originalas ir, ir vertimas atitinka viską taip, kaip turi būti. Kolegos, kviečiu laikytis kantrybės šiek tiek. Turime nemažai pakeitimų, turime kompromisų, bet jeigu laikysimės drausmės, manau, kad viskas bus gerai. Pradėkime nuo pirmojo kompromiso. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40 pakeitimas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Turime balsuoti dabar dėl 40. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dabar 49 pakeitimas. Kolegos debaker, kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 44 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 44. Pratėkime balsuoti elektroniniu būdu. Visi suspėjome, tada balsavimą baigėme. Atmesta. Trečiasis kompromisas, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Penktasis kompromisas. Penktasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 62 pakeitimas kolegos Kančiankas už. Prieš susilaikė atmesta. 63 kas už. Prieš susilaikė atmesta. Norimte pasitikrinti gerai. Tikrinamės dėl 63. Pradedam balsuoti. Baigėme balsuoti ir atmesta. 66. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 65. Buvo atsimtas. Dabar šitas kompromisas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 71 yra kitas pakeitimas, dėl kurio turime balsuoti. Kolegos Vandalinkas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt ketvirtasis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Septintasis kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Septyniasdešimt aštuntasis atkrenta, sako pirmininkas. balsuojame dėl likusios pakeitimo dalies, nes yra dalis pakeitimo, kurios buvo atsisakyta. Tai kas pritarėme pakeistam šitam pakeitimui? Už, prieš, susilaikė, atmesta. Panašiai su 80-ojų pakeitimu, kas jam pritartų? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis kompromisas, kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Vienas, vienas, penki, kolegės Ajalas Sender pakeitimas. Norėčiau kreiptis į pranešėjį pono Grošą. Tai yra pakeitimas tik dėl logistikos, ar ne, regis? Ir logistikos formas būtų išlaikytas, ar ne? Aš supratau vakar, kad ponas Groštam pritarė, nes kompromisas neapėmė šios nuostatos, o čia matau, kad jis liktai tam nebepritarė. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad vakaris regis sakėsi galis pritarti mūsų siūlymui, nes man atrodo, kad logistika šiuo turi labai svarbus aspektas. Paprašyta būtų komisijos išlaikyti diskusijų forumą ir manau, kad tai yra puikiai struktūra, kuri davė neblogų rezultatų. Pirmininkas, ačiū. Dabar balsuosime dėl 115 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 115. Ponas Groš nori kalbėti. Aš trumpai tik tai pasiūlyčiau, kad mes liktume prie balsavimo sąrašo tokio, koks jis yra. Tačiau dėl surastume su ponia Ajala Sender trumpesnę, trumpesnį tekstą dėl e, plenarinį posėdį, galėsime dėl jo balsuoti atskirai. Balsuokim. Pradedam balsuoti dėl 115. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Turėtumėte savo poziciją išdėstyti dar iki plenarnių posėdžio. 117 pakeitimas. Turime balsamą dėl dviejų dalių, balsuokime dėl pirmosios. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 119 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 123 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime, pradeda balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. Dešimtasis kompromisas. Matiju. Prašom. Pirmininkas, ne, galiausiai man viskas buvo aišku dėl šio pakeitimo, todėl jokių komentarų nebus. Dešimtasis kompromisas, tai jo balsuojame. Nes taip pat turime atskirai balsavimą. Pirmoji dalis iki pridėtinės vertės, kas už, prieš susilaikė patvirtinti. Antroji dalis už, prieš susilaikė patvirtinti. Dabar, regis, periname prie 11 kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 131 pakeitimas. Pono Ertugas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 133 ponios tiko pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Šimtas trisdešimtasis pakeitimas, kolegos Bradburn, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Šimtas keturiasdešimt pirmasis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 140 už, prieš, susilaikė, atmesta. 142 už, prieš, susilaikė, atmesta. 143 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 144 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkim dėl 144. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti, jeigu jau visi spėjo. Atmesta. Tryliktasis kompromisas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 150 pakeitimas už. Prieš? Susilaikė. Tikrinsimės, kad būtų aiškiau. Pradedam balsuoti dėl 150 pakeitimo. Regėsi buvo atmesta, bet nebuvo visiškai aišku. Ar visi spėjom balsuoti? Baigėme. Atmesta. 151 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 152 už prieš susilaikė patvirtinta. 153 už prieš susilaikė atmesta. 156 už prieš susilaikė e, tikrinamės dėl 156. Ar jau visi spėjom? Baigėme. Patvirtinta. 160. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 14. Kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 15. Kompromisas kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 176. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 177 už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 186 kas už, prieš susilaikė atmesta. 188 už prieš susilaikė patvirtinta. 17 kompromisas kas už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 18 kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 217 kolegos Remozo pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 19 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Du, trys, du pakeitimas. Kolegos Kramer pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 234 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 235 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 20 kompromisas kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 244 už, prieš, susilaikė atmesta. 21 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 249 kas už. Prieš. Susilaikė atmestant. 22 kompromisas kas už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 23 kompromisas kas už prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 23 kompromiso. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme. Du penki aštuoni pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 259 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 260 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 261. Dėl 260 dar tikrinamės. Visi spėjom. Baigiame. Atmesta. 261 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikriname 261 ir pradedam balsuoti. Ar visi spėjom? Baigiame. Patvirtinta. Dabar 24 kompromisas. Turime, regis, keturias dalis. Inde vienas pradedame. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinti. Indent 2. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Indent 4. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Ir paskutinė likusio dalis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 264 pakeitimas, kurios Bradburn, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 269. Pirmoji pakeitimo dalis iki safety objectives buvo atsimta. Tai balsuosime tik dėl likusios originalios pakeitimo dalies. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 271 už, prieš, susilaikė atmesta. 272 už, prieš, susilaikė atmesta. 273 ir 274 atkrenta. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 286. Dabar 286. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 288. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. 288. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Atmesta. 289 kas už. Prieš susilaikė atmesta. 25 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Dabar 300 pakeitimas. Balsuojame dėl atskirų dalių. Balsuojame dėl pirmosios pakeitimo dalies, kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl šio pakeitimo antrosios dalies, balsuodami elektroniniu būdu. Ar visi suspėjome? Baigėme balsuoti. Antroji dalis taip pat patvirtinta. 303 pakeitimas, kurios Bilbaukas už, prieš, susilaikė atmesta. 306 kolega Vilskas už, prieš susilaikė atmesta. 26 A kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Kompromisas 26 B Kas už? Tikrinamės. Pradedame balsuoti dėl 26 B pakeitimo. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Atmesta. Trys, keturi, šeši pakeitimas dabar. 346. Dėl uostų paslaugų mano patarimas būtų nepritarti jam. Turime pasitikti 346 pakeitimą dėl 8 ir 9. Dabar mes turime čia naujausią pakeitimą, turime grįžti prie pirmiausia tų pakeitimų, kur buvo atsisakyta, kurie buvo išbraukti, balsuoti dėl išbraukimo. Mano balsavų sąraše štai yra tikrai daug tų pakeitimų ir dabar ieškau, kur tai yra, dėl ko turėtume balsuoti. Trišimtai keturiasdešimt šeštasis pakeitimas. Ar dabar viskas aišku? Kas už? Prieš? Susilaikė? Pasitikrinsim. Regis priimta, tačiau svarbu tiksliai viską atlikti. Taigi balsuojame dėl 346 pakeitimo, ar visi spėjom. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 309 pakeitimas. Kolegos Ugės pakeitimas. 16 dalis, pirmoji trauka. 309 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Trišimtai penkioliktasis paskui. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 320. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 322 Bilbao pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. Turiu klausimą, ponė pirmininkė. 351 Higginso pakeitimas taip pat buvo teiktas, mes dėl jo nebalsavome, pirmininkas. Ne, nebalsavome, nes 26 B atmetėme. Paskui perėmė prie 309 pakeitimo, dėl kurio balsavę išbraukėme tai, kas buvo pasakyta. Tai jūsų minimas pakeitimas nebeegzistuoja. Ačiū už paaiškinimus, sako kalbėtojas. E, tikrai dabar daug aiškiau. 322 buvo atmestas. Dabar keliaujame prie 329 pakeitimų, tai yra žodinis pakeitimas ir parašyta kaip, parašytas kaip atskira įtrauka. Ar visiems aišku, kas ir kaip? Balsuosime dėl pakeitimus šio žodinio, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 3, 4, 2. Čia turime irgi žodinį pakeitimą. Ir Norėčiau paklausyti, ar turit kolegų tokių pasavų, gal ponas Kančian regis nekas už. Prieš susilaikė, ar galėtume pasitikrinti dėl 342 pakeitimo su žodiniu pakeitimu. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme. Atmesta. Trišimtai keturiasdešimt penktasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaikė atmesta. 346 daugiau jau regisi balsavom. Dvidešimt septintasis kompromisas. Dėl jo dabar turime balsuoti, kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 373 dabar kolegos Kramer, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 321 atkrenta dėl to, kad buvo patvirtintas 15 kompromisas. Dabar 28 kompromisas, kas už. Ai taip, čia turime taip pat žodinį pakeitimą Galit paskaityti tą pakeitimą savo dokumentus, ar turi kas nors dėl to pastabų. Regis ne. Tada balsuosime kas už, už pakeitimą su žodiniu pakeitimu. Dvidešimt aštuntasis kompromisas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Mes dabar turėtume perėti prie 386 pakeitimo. Kas už? 386 kas. Dabar dėl jo balsuosime. 18 dalis, pirmoji trauka. Ar visi radom, kolegos? Žalieji pasirengė balsuoti. kolegės Bilbao pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 3, 9, 8 pakeitimas. Ir kitas pakeitimas yra identiškas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 400, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 401, kas už, prieš susilaikė atmesta. 403 už. 403 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 407 už. Prieš susilaikė. Pasitikrinkime dėl 307. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme. Atmesta. 412 konstiko pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim. Pradedam balsuoti, ar visi spėjome. Baigiame. Patvirtinta. 413 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 29 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštasis pakeitimas atskirasis balsavimas. Pirmoji dalis. E, pirmoji dalis iki decision making within this field. Dėl pirmosios dalis asumė, kas už, kas prieš. Susilaikė patvirtinta. Antroji dalis, likęs tekstas, kas už, prieš. Susilaikė Atmesta. 30 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis pakeitimas kolegos Tramosa pateiktus, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 31 kompromisas, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 12 pakeitimas kolegės Vilbaukas už prieš susilaikė atmesta. 17 už prieš susilaikė atmesta. 18. Balsuosime dėl dviejų skirų dalių, balsuosime dėl pirmosios. Pirmoji dalis iki Transport Networks of All EU Regions. Kas už pirmą dalį prieš susilaikė patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė. Taip pat patvirtinta. 19 pakeitimas kolegos Koch. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 21 už prieš susilaikė patvirtinta. 22 už prieš prieš susilaikė patvirtinta. 32 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 25 pakeitimas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 26 už, prieš susilaikė patvirtinta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 28 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar periname prie aplinkosaugos komiteto. Laimiai daug kur nuomonės sutapo, Tačiau aplinkosaugos komitetui tikiuosi kolegos nepranešė to, ką mes apie jų pakeitimus čia ką tik pasakėm. NV3. Trečioji dalis NV3 yra tas dalis, dėl kurio balsuom pirmiausia, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. NV4, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar keliaujame prie NV7, kas už, prieš susilaikė, atmesta. NVA, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Toliau man regis Dėl 26 dalies turėtume balsuoti. 22 atkrent dėl 116, nes jis buvo patvirtintas, o dabar 26 dalis. Kas už? Prieš susilaikė patvirtintą. 28. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 29 e, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar periname prie įtrę. Įtrė 2, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Įtrė 3, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar keliaujam prie įtrė 10 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar įtrė 20, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Regi 2, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Regi 7, Regi keturi, dar sako, mes buvom be praleidžia, kas už. Regi keturi prieš. Susilaikė patvirtinta. Dabar regi septyni. Dėl regi šeši turime dar balsuoti. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime dėl regi šeši. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame. Atmesta. Regi 7, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Tai dabar galutinis balsavimas. Pradedam balsuoti dėl viso teksto. Ar visi spėjome, kolegos? Baigiame balsuoti. 34 kolegos balsavo už, 5 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname kolegą Groš. Right, next. Kitas klausimas. Dabar uh, Lichtenberger pranešimas. Pakeitimai 100, 163 ir 65 buvo atsiimti. Pasižymėkite savo sąraše. Septintas pakeitimas. Mm-hmm. 2, 7 ir 8 kartu. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kitas blokas, kita grupė. Terorizmas ir kiti sunkus nusikaltimai, kas už, prieš susilaiko priimta. Pastikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Dvidešimt šeši už penkiolika prieš priimtą. Ir pereiname prie septinto pakeitimo. ir 61, kuris identiškas kas už, prieš susilaiko, pasitikrinsime elektroniniu būdu. 7 ir 61, pradedame. Baigiame. Priimta. 62. Kas už, prieš susilaiko, priimta. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame. Priimta. Kitas pakeitimas. 63 ir 64 su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaiko. Gal galėtume pastikrinti dėl 63 ir 4 su žodiniu pakeitimu. Pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau. 67, 8 ir 9. Jie yra identiški. Už, prieš, susilaiko, priimta. 71 dabar, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras F kompromisas. push method. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Teikti duomenis, bet neimti. 79. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar. Antras straipsnis, pirma dalis, kompromisas. Sunkus tarptautiniai nusikaltimai už, prieš, susilaiko, priimta. 87 tikau pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 88, 89. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 9 pakeitimas. Pranešimą. Kas už? Pranešėjo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsime dėl devintojo. Man atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime, pradedame. Ar visi jau balsavo? EPP, Matthew. Atrodo, kad visi jau balsavo. Iš tikrųjų atmesta. Toliau. S100, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 92. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 93 ir 94. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 96 ir 7. Kas už? Prieš. Susilaiko taip pat priimta. 96 ir dėl 96-7 pastikrinsime, pradedame. Socialistai ir žalieji balsavo kartu. Priimta. Ketvirtas kompromisas – danger in delay. Kas už? prieš, susilaiko, man atrodo, kad priimta. Tačiau pasitikrinkime dėl viso pikto elektroniniu būdu. Pradedame. Ar jau baigėte balsuoti? Baigėme. Priimta. Šimtas ir šimtas pirmas, kas už? prieš, susilaiko. Pasitikrinsime. Atrodo, kad atmesta, tačiau pasitikrinsime dėl 101. Pradame. 98 atkrenta, nes kompromisas atkrenta. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas. Tikrai balsuosime dėl trečiosios dalies. Šeštas, šeštas kompromisas, trečia dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Likusi teksto dalis. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. Dabar 114 ir 117, kas už, prieš, laiko. Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Dėl 114 e, ir 117. Ar jau visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 115. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 116 kalbinio pabudžio pakeitimas. Tad turime dabar pereiti prie Atrodo, dabar 11 pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 128. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 12. Pranešėjo. Už, prieš, susilaiko priimta. 1, 3, 1, 4, 3 ir 1, 4, 4, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dėl 143, 144 pasitikrinsime, pradedame. Ar visi baigė? Balsavimas baigtas. Priimta. Dabar pakeitimai, pakeitimai 13 ir 14 kartu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 150 dabar atrodo. Marcinkievičiaus pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Aiškiai atmesta. 151. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 15. Pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Stikau pranešimas, trečia dalis. Aš tikau pra, pra, pakeitimas 153, trečia dalis kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pastikrinsime dėl 153 pakeitimo be trečiosios dalies. Randame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. 152. Paskutinės e, dalis 152 ir 54 yra identiškos. Tai yra 15 pakeitimo papildymas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 159. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Man atrodo, kad kai kas jau pradeda vargti. Šimtas penkiasdešimt septintas. Be paskutiniosios dalies jis atkrenta beje, nes 155 e, e, priimtas, dabar 158, kas už, prieš atmestą, e, susilaiko atmestą. 160 už, prieš susilaiko priimta. Šešioliktas pranešėjus. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 162-164 yra identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 11 straipsnis, 166-167, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 168 ir 169, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 170. Atskirai balsuosime dėl pirmosios dalies. 171 dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta Ar galėtume pastikrinti elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies? 170. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Ar dar prasminga balsuoti? Taip. 172 dalis. Už, prieš, susilaiko priimta. Dabar 171 Pono Šmito pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 172, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 pranešėjos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 173, 4 ir 6 ident, identiški, tačiau čia bus balsuojama atskirai dėl pirmosios dalies, dėl išbraukimo tam tikrų e, sakinių. Ar aišku visiems, kad balsuosime dėl e, išbraukimo, kas už, prieš, susilaiko, ar galėtume pastikrinti elektroniniu būdu dėl pirmosios dalies. 173 pakeitimo. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. 173. Tai yra išbraukimas taip pat ir tam tikros sakinio dalies. Kas už? Prieš susilaiko, pasitikrinsime. Nes neaišku, dėl EPP atstovų balsavimo pradedame. Turėtų būti priimta, man atrodo. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. Trečioji dalis. Išbraukiamas sakinys, member states shall ensure ir taip toliau. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 175 atkrenta. Mes priėmėme 173 antrąją dalį. Taip, priėmėme. Balsavome už, tai tuomet 175 atkrenta. Dabar 177. 177 ir 178. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. 18 pranešėjas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pasitikrinsime dėl 18. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 181, kas už, prieš, susilaiko, aiškiai atmesta. 182 ir 3, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl 182 ir 3, pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigiame balsuoti. Atmesta. 184 ir 5, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 186 ir 7, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 188 ir 9, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Š 191, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 192 ir 3, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 194 ir 5, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 196. Ar atkrenta 196? Ne. Kas už šį pakeitimą? Prieš? Susilaiko? Atmesto. 197 ir 8, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 199 ir 200, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 201 ir 2, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsim elektroniniu būdu, pradedame. Ar visi balsavo? Baigiame. Atmesta. Kompromisas priedas 12 punkto, kas už, prieš, susilaiko, primta. Du šimtai šeštas ir septintas, kas už, prieš, susilaiko, ar galim net pasitikrinti elektroniniu vadu. Pradame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 208 ir 9 už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 210 ir 11 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 212 ir 13 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 214 ir 15, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime dėl 14 ir 15. Ar visi bal, nubalsavo, baigiame, atmesta. 216 ir 17. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta Pasitikrinkime dėl 217 ar 18, pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigime. Atmesta. 208 ir 9, kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinkime dėl 208 ir 9. Pradedame. Ar visi jau balsavo? Baigta. Toks pat rezultatas atmesta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko. Pasitikrinsime dėl 19. Pradedame. Baigiame. Trisdešimt šeši už, penki prieš. Dabar pre, periname prie 21. Kas už, prieš, susilaiko. Dėl 21. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, pasitikrinsime dėl pirmojo. Man atrodo, kad priimta, bet pasitikrinkime elektroniškai. Ar jau visi baigė balsuoti? Baigėme. Priimta. E, kompromisas R11. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 27.8. Pakeitimai. Kas už, prieš, susilaiko. Ar galime pasitikrinti dėl šių pakeitimų? Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Atmesta. 29. Pono Rikė pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 31 ir 2, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 34, kas už, prieš, susilaiko turėtume pasitikinti dėl 34 panašmit pakeitimo elektroniškai. Balsavimas baigtas. Atmesta. 35. Degrandės pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 36. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 37. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. R15 kompromisas. Kas už? prieš, susilaiko priimta. 42. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 43. Suž, prieš, susilaiko atmesta. 44. Kas už, prieš, susilaiko priimta. 45. Kas už? Prieš. Susilaiko. Ar galėtume pastikrinti dėl 45. Pono Šmito pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 46. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Trečiasis. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 47. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Aš siūlyčiau, kad e, pe, pe, siūlyčiau perėti prie penktojo. Ir priimta. 52. Kas už, prieš, atmesta. 53. Už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis pranešėjos pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 55 ir 57 identiški, kas už, prieš, susilaiko, atmesta Ar galėtume pastikrinti dėl 55 ir 7? Pradedame. Ar visi jau balsavo? Balsavimas baigtas. Priimta. 54. Kas už? Prieš. Silaiko. Atmesta. 56. Kas už? Bai. Prieš. Susilaiko. Priimta ir e, baigiamasis balsavimas. Pradedame. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 41 už, 20, 15 prieš, 1 susilaiko. 25 už, 15 prieš, 1 susilaiko. Sveikiname pranešėją. Tai buvo labai sunkus klausimas. Toliau tarybos direktyvos pakeičiančios bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą. Dalinis keitimas. 11 pakeitimas, kolega Ko. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dėl 27-ojo ponios tikau pranešimo pasitikriname, balsuokime elektroniškai. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Tai tuomet pasižymėsime, kad kolega Kramer norėjo balsuoti prieš. 28. Kolegos reikia pranešimas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Balsuokime dėl kompromiso. Kas už prieš susilaikė patvirtinta. 30 pakeitimas. Jis atkrenta, 29 taip pat, 31 taip pat. Dabar pereiname prie penkto pranešėjo pakeitimo, kas už prieš, susilaikė, atmesta. Pone Vils. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į penktą pakeitimą, šeštą, septintą, aštuntą. Pakeitimus norėčiau atsiimti ir išbraukti ketvirtą ir atsisakyti ketvirtą ar dešimtą pakeitimo išbraukimo. Jūs norite atsimti šeštą, septintą ir aštuntą pakeitimus, taip? Jūs taip pat atsimete ketvirto ir dešimto pakeitimo tą dalį, kurią bus siūlyta išbraukti. Pats paskutinis atrodo, taip, pakeitimas pasižymi pirmininkas. Dėkoju. Dabar 34 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 65 už? Prieš susilaikė patvirtinta. 36 už? Prieš susilaikė patvirtinta. Devintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta 37, 38, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Dešimtasis atsiimtas. E, visų išbaltonikas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 39 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Dvyliktasis. Kas už? prieš, susilaikė patvirtinta. 13 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 14 už, prieš, pasitikrinkime dėl 14. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Atmesta. 15 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta 16 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 17 atkrenta, 18 e, pono reikė pranešimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Pirmasis pranešimas pranešėjo kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 22 už, prieš, susilaikė patvirtinta. 19 atkrenta. Dvidešimtasis yra tas, dėl kurių antros dalies turime balsuoti. Atkrenta tiksliau antroji dalis pastaiso pirmininkas. E, kas už prieš susilaikė patvirtinta. 23 pakeitimas kas už prieš susilaikė atmesta. 26 už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis už prieš susilaikė atmesta. 24 su techninė pataisa. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 25 atkrenta. Ketvirtasis pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmesta. Balsuosime dėl galutinio dokumento varianto, pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Nuomonė patvirtinta. 31 kolegai pritarus, 9 balsavus prieš, vienam susilaikius. Sveikiname pranešėją. Dabar kolegos šiuo baigėme balsavimo seansą. Jūs atėjote šiek tiek ankstėliau, kolegės, ir gal jūs norėtumėt pristatyti jau savo pranešimą. Aš kolegos siūlyčiau kolegės avisės pranešimą nagrinėti dabar ir paskui galėtume kalbėti apie tvarų judumą. nes mes turime pradėti 11.45 šį klausimą. Bet jeigu mūsų kolegė pasirengusi jau dabar, tai manau, kad galėtume perėti prie kito klausimo. Reikėtų, ko gero, pasirūpinti dar ir kavos ir arbatos atsargomis. Yra pats laikas, o kolegos tie, kurie norėtų išeiti, turėtų tai padaryti dabar ir tyliai. Taigi kitas darbo atvarkės klausimas yra kolegės savis ar pranešimas dėl e, sieros kiek jūrinėme kūre. Head kolegit, arvamuse projekt, eh, mille me anname Keskkonna, Rahvatervise ja Toiduohutuse Komisjonile seoses laeva kolegos, šitas eh, nuomonės projektas, kurį mes perikėme NV komitetui, yra susijęs su direktyvos pakeitimu dėl sieros eh, naudojimo laivų kūre. Iš esmės šis klausimas atitinka mūsų transporto politiką. Aš norėčiau priminti, kad ne, nepaisant to, kokie bus mūsų E, komiteto rezultatai ir kokie bus NV komiteto rezultatai. Mes turime laikytis 2008 metų e, Tartautinių jūros organizacijos e, susitarimo, nes buvo susitarta, kad sieros išskiriamo kontrolės rajonuose sieros vertė turi būti tokia Taigi, laivų, kurie nuo 2010 metų Liepos 1 dienos e, turi būti sumažintas iki 1 procento sieros oksido kiekis ir iki 0,1 procento nuo 2015 metų. Prisiminkime, kad 1999 metais šita vertė buvo 1,5 procentai. kitose e, regionuose e, turi būti nuo 2012 metų sumažintas šita, šita vertė iki 3,5 e, procentų, o nuo 2020 metų sausio pirmos dienos iki 0,5 procentų. Iš esmės mes neturime jokių taisyklių, kurios nustatytų tokio standarto laikymasi. Taigi iki, galima iki 2020 metų e, atidėti tokio, tokį vertės sumažinimą, nes e, turi būti atlikta peržiūra e, šių taisyklių laikymus. Ir naujas taisyklės turėtų būti taikomas nuo 2015 metų. Jeigu ES nepakeis direktyvos, mes turėsime dvi skirtingus taisyklių grupės ir valstybės narės vis dėlto turi laikytis to tarptautinio jūros organizacijos susitarimo. Taigi mes turėtume atlikti tokius dalykus. Pirmiausia, Sieros išmetalai nebus sumažinti, kurie išmetami iš laivų. E, jūrų transporto emisijos bus didesnės už kelių transporto emisijas. jos pasieks 70 procentus. Kitas dalykas, šių emisijų sumažinimas taip pat padėtų pagerinti oro kokybę. Nes, kaip žinote, sieros oksido išmetalai gali sukelti lemia, kad e, keli tūkstančiai žmonių miršta nuo apsinuodėjimo šiomis dujomis. Taigi e, mes turime taip pat ir atsižvelgti į tai, kad vis dėlto būtų užtikrinta konkurencija tarp laivininkystės įmonių. O dabar grįžtame prie nuomonės projekto. Įvairios interesų grupės išaiškė savo nuomonės kaip mes galėtume siekti šių sieros e, sumažinimo tikslų. Tačiau mes neradome bendro sprendimo ir e, bandome parengti tokį, tokią nuomonę, kuri padėtų siekti numatytą tikslą. Aš manau, kad mes turėtume sekti Junktinių Junktinės Amerikos valstybių ir Kanados pavyzdžių, kurios e, nustatė kontrolės regionus 200 jų, jūrmilių nuo pakrantės. Ir ten turi būti sumažintas sieros uh, E, iš metalų kiekis. Taip pat e, žmonės reiškia abejonės, ar mes e, iki 2015 metų turėsime tokio kūro, pakankamai tokio kūro, kuriame būtų mažai sieros junginių ir kurį galėtų naudoti laivai. Aš manau, kad mes turėtume nuspręsti jau dabar, ką mes atliksime šioje srityje. 2008 metų tarptautinės e, jūro organizacijos sprendimas turi būti gyvenintas. Ir dabar aš matau, kad vis dėlto vengiama laiku gyveninti šį e, sprendimą. Mes vis dar turime trejus metus, kad galėtume pasirenkti Sieros, e, kiek jau sumažintama komisija pateikė kelis pasiūlymus, kaip mes e, e, galėtume apriboti šių naujų priemonių skirtų sieros kiekio mažinimui, apribojimui. Taigi, bet, bet po keliarių metų mes turėtume jau pradėti bausti tas laivininkystės įmonės, kurios nesilaiko nustatytų taisyklių. Mm Bet turime atsižvelgti ir tai, kad e, atitinkamo kūro trūksta, kuriame nebūtų sieros junginių ir kad nėra atitinkamos infrastruktūros, kur galima įsipildyti to kūro. E, nes e, laivų savininkai turi pastatyti įrangą tokią, variklius laivuose, kurie galėtų naudoti kūrą be sieros junginių. Taigi turi būti paklausos ir pasiūlos santykis atitinkamas, kad laivai galėtų prisipilti to kūro, kad to kūro būtų, uostai turėtų įtiekti. Uh, E, taigi e, gamtinės dujas taip pat būtų galima naudoti, e, tai būtų puikus pakaitalas šitam kūrui susieros junginiais. Žinoma, tai yra klausimai, kurie yra truputį nuo šalyje to mūsų bendro tikslo. Bet manau, kad valstybės narės turėtų bendradarbiauti, siekdamos sumažinti sieros kiekį kūrę, nes tokiu atveju tik tai pagerinsime aplinką, oro kokybę. Aš manau, kad nauda sveikatai viršys tas naudas, kurios yra skiriamas visai įrangai, kuri būtų montuojama laivuose, siekiant naudoti naują kūrą. Aš manau, kad tos priemonės, atsižvelgiant ir į, į jų sukeliamas sąnaudas, vis dėlto bus naudingos. Be to mes turime užtikrinti vienodas taisyklės visoms laivininkystės bendrovėms. Aš siūlau už e, kontrolės regionų būtų nustatytas 2 procentų sieros kiekis, kurią, e, o e, keliaiviniams laivams 1,5 procentai sieros. Mes turime atkreipti dėmesį į tai, kad nepasiektume priešingo efekto, kad nebūtų perkelta daugiau krovinių į kelių transportą, nes tokiu atveju mes prieštarautume savo aplinkosaugos tikslams nes e, ke, kelių transportas sukelia daugiau, išmeta daugiau išmetalų negu jūrų transportas. E, ačiū uždėmesį ir norėčiau sulaukti kolegų e, pastabų. Ačiū, ponė Savisar, apie vardu paskūną. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Savisar, kad ji. Ja, atidžiai išnagrinėjo ir aktyviai sprendė šios klausimus, kurie susijęs su vairiomis rytėmis. Čia mes turime atkreipti dėmesį į ES šiaurinę pakrantę. Nuo 2015 metų ten e, bus e, sukurtos e, sieros oksidų išskirimo kontrolės regionai. Tai būtent čia bus Baltijos jūra ir, ir, ir Britų salynas, Šiaurės jūra, Lamašo sąsiauris, tai šis regionas užims tiek vietos. 2015 m. Tarptautinė jūros organizacija nustato, kad nuo 2015 metų laivuose būtų naudojamas toks kūras, kuriame yra 0,1 procentas sieros junginių. Tai atitinka kokybiško dizelio apibrėžimą. Dabar mes turime pasiekti 0,5 e, e, e, procentus sieros junginių. Tačiau padidėja išlaidos, vis dėlto susijusios su to korusų, atitinkama matuojama įranga, negi 60 procentų padidėja tos išlaidos. Ypač dideliems laivams. Tokiamis sąlygomis e, e, per visą Baltijos jūrą perplaukti nuo Šiaurės jūros 2000 jūrmylių kainuos pakankamai daug. Ir aš manau, kad nukentės tų laivų savininkai konkurencinėje kovoje su e, kitomis laivininkysės bendrovėmis. Nes vis dėlto ES, pačiai ES yra skirtingos konkurencinės sąlygos. Pietų ES valstybėse narėse 0,5 mm, procentai yra ši riba Sieros. Vadinasi, tie laivai e, tarsi turi pranašumą konkurencinėje kovoje. Žinoma, Sieros e, oksidas arba Sieros junginiai e, kenkia sveikatai. Tai teisingai pastebėta. Tačiau aš nežinau, ar e, visoje Europoje 66 tūkstančiai žmonių mirė dėl uh, e, apsinuodėjimo sieros junginiais. Čia nėra tokių įrodymo. Manau, kad e, įtikinimesni įrodymai, kad 12 tūkstančių žmonių yra nukentėję nuo Sieros junginių. Iš esmės, e, kalbant apie tos 200 jūrmėlių, kurios nustato e, Junktinės Amerikos valstijos, tai iš esmės, iš esmės tai nėra privaloma nuostata. Ir mes turėtume ne aklai perimti šitas e, Tarptautinės jūros organizacijos nuostatas, o atsižvelgti į mūsų konkurencinės sąlygas, iki, į e, keltų transportą, kad mes e, nepablogintume ekonominės sąlygas, kad neperkeltume krovinių iš laivų į kelių transportą. O atvirkščiai, mes turime iš kelių transportą perkelti krovinius į jūrų transportą. Iš komisijos mes jau pareikalavome pateikti e, įvertinimą, poveikio įvertinimą, bet neturime atitinkamos informacijos kol kas, koks bus poveikis e, e, šių mm, kontrolės rajonų. Dėl šitų gamtinių dujų naudojimo E, tai aš pritariu tam, mes e, turime uostose e, parengti infrastruktūrą, kad galėtų laivai pumpuoti į savo rezervuarus gamtinės dujas, kad būtų jos tiekiamos, kad būtų, varikliai būtų varomi gamtinėmis dujomis. Aš manau, kad turi būti tokia įranga įrengta laikomis, vis, laikomis visų saugumo standartų ir manau, kad turėtume nukelti tos sprendimus 2020 metų. Dėkoju, turime viso kalbėtojų sąrašą. E, iki 11.20 maždaug laiko turime. O daug šiaurės šalių atstovų užsirašo, užsirašė šį sąrašą. E, pradėkime nuo pono Zemkės, prašom. Bardzo chciałem podziękować. E, rzeczywiście muszę przyznać, że... Dėkoju. Esu dėkingas už atliktą darbą ir turiu pasakyti, kad direktyva, prie kurios dabar dirbame, viena vertus uh, E, yra teisės aktas, kita vertus, tai yra gyvybiškai svarbu, kad mes peržiūrėtume tuos visus siūlomus sprendimus kur, ir kad atkreiptume dėmesį į galimas pasiekmes. Tai be abejo, <clears throat> gamtosauga yra labai svarbus aspektas, tačiau turime nepamiršti ir kitų dalykų. Nepamirškime, kokioje situacijoje atsidurs uostai ir laivų savininkai visai lė kitų dalykų. Aš atidžiai susipažinau su pateikta medžiaga ir turiu pasakyti, jog e, daugas yra sudėtinga, daug e, siūloma skirtingų dalykų. Tai buvo aptarta gerai subalansuotoje nuomonėje, kurią parengė pranešėjas. Aš galiu tik pritarti tiems dalykams, kuriuos jūs suformulavote. Ir aš norėčiau pasakyti, kad direktyva apima ne tik Lamanšą ar Šiaurės jūrą. Ten kalbama be kita ką ir apie Baltijos jūrą. O Baltijos jūra, kaip žinia, yra ES vidaus jūra. Norėčiau pasakyti, kad siūlymas numatyti tas ribinės vertės, kurios būtų pasiektas 2015 metais, yra protingas siūlymas ir mano supratimu jis yra primtinas. Aš taip pat norėčiau pritarti penkių metų atidėjimui, numatant naujus sieros išskirimo kontrolės rajono standartus kai kuriems laivams, laivams, kuriems, kurie plaukioja ne sieros išskirimo kontrolės rajonuose. Norėčiau paremti e, šios siūlymus, norėčiau pritarti šiam dokumentui, tačiau turime išklausyti, ką sako e, pramonės atstovai, ką sako laivų savininkai. Be abejo, manyčiau, kad tos numatytos priemonės bus labai griežtos. Nereikėtų pakirsti patiems savo jūrų transporto sistemos. Ir ko gero gali nutikti taip, kad kroviniai vėl vietoj to, kad keliautų rūbis, grįž į sunkvežimius. Tai nebūtų gerai. Dėkui. Ponas Vandalin kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kritikos išsakoma daug. Tarptautinė jūro organizacija priemė, sakyčiau, įspūdingą sprendimą. nebūtinai buvo atsižvelgta į, į kiekvieną to siūlymo aspektą. Tad dabar stengiamasi žvelgti šiek tiek atgal ir analizuoti vairius aspektus. Tačiau tie, kurie priemė šį sprendimą tarptautinėje jūro organizacijoje, galėjo uh, kalbėti apie šešių mėnesių atidėjimo laikotarpį. Ir tie žmonės dabar, ko gero, kurie galėjo pasiūlyti tokį pasiūlymą, jaučiasi neramiai nes kai kas dabar jau mano, kaip to siūlymo gyvendinimo išvengti. Aš manau, kad jūros turim būsų būti švaresnės, yra būtina laikytis nustatytų ribinių verčių sieros junginių jūrinėme kūre. E, tarptautinės jūros organizacijos ypatumų taip pat reikia neužmiršti. nebūtinai šiuo atveju buvo atsižvelgta į kitų sektorių interesus siūlant šį sprendimą. Tad dabar gali atsitikti taip, kad jūrų transporto mažės. Tuo tarpu daugiau krovinių keliaus keliais. Pranešėja be kita, ko mums užsimena apie tai. E, Liuveno universitete buvo atlikta studija, kur tokia išvada ir buvo padaryta. Ten yra sakoma be kita ko, kad tokia rizika yra reali, gali nutikti taip, kad kroviniai grįž į kelius ir tai būtų iš tikrųjų blogas dalykas. Ir vėl matytume e, daugiau krovinių pervežant keliais. Nežinau, ar mūsų pranešėja užmesgė ryšį su Liuveno universitetu šiuo klausimu, bet manau, kad tai galėtų būti įdomu. Mes žinome gerais norais ir pragaras grįstas norima, kartais taip nutinka, kai norima padaryti kas, ką nors labai gero, o rezultatas būna priešingas. Aš manau, kad poveikio studija būtų visai neblogas dalykas, nes tai padėtų išsiaiškinti, kokį poveikį turėtų šio pobūdžio siūlymas. Aš manau, kad ne visai yra žinomos visos detalės. Reikėtų ko gero pasakyti, kad reikėtų atlikti poveikio analizę ir galiausiai pasižiūrėti, ar neatsitiks taip, kad kroviniai iš vienos transporto rūšės bus perkeliami į kitą. Taip pat norėčiau tarti porą žodžių dėl kūro. Pusantro procento ar pusė procento visai neblogas rezultatas, tačiau manau, kad sprendimas yra pernelyg toli siekiantis. Tai antra, ką noriu pasakyti. Ir trečia, taip pat reikėtų pasidomėti alternatyviais dalykais. Pranešėja šiek tiek apie juos užsiminė. Laivams e, yra siūloma naujų sprendimų, yra siūloma pačių įvairiausių e, valymo priemonių, skuberių pavyzdžiui, yra siūloma kitų priemonių ir galėtume, pavyzdžiui, pasiūlyti laivų savininkams galbūt subsidijas tiems, kurie norėtų investuoti į švaresnės technologijas. Ir tai, ko gero, leisų išvengti tų naujų taisyklių taikymų e, dėl, ribi, dėl sieros ribinių verčių ir nemekūrė. Tai štai, visi tie dalykai, man atrodo, nusipelno mūsų dėmesio, juos reikėtų atsižvelgti. Na ir galiausiai Šiaurės jūros ar Baltijos jūros klausimas ar Lamanšos asiaurio klausimas yra taip pat svarbus. Aš mm, pasisakau už tai, kad visiems šiems flotams turėtų būti taikomos vienodos taisyklės. Visoms Europos vandenims tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos, kad ir viduržėmio jūrai. Tačiau geriausia, man atrodo, būtų turėti tam tikrą zoną Europai, tačiau reikėtų apimti visą Europą ir nespręsti tų problemų pavieniui, kad nesitiktų taip, kad bus tengiamas tas taisyklės apeiti. Na, teikiu tokią idėją, aišku, galima būtų steigti vieningą zoną, tačiau visą laiką ta zona turėtų būti e, ribojama tos 12 e, uh, mylių. Much, Ačiū pirmininkė. Diskusija tikrai įdomi, manau, kad nuomonės projektas yra puikus, galėčiau pasveikinti kolegę. Aš klausiau diskusijų ir manyčiau, kad mes turėtume, turėtume neužmiršti tokių dalykų kaip oro kokybė. Buvo pasakyta, kad e, jų prasta oro kokybė sąlygoja 14 tūkstančių mirčių Europoje per metus turėtume neužmiršti, kad ne, nėra tokių dalykų, už kuriuos galima būtų mokėti gyvybėmis, net jeigu kalbėtume apie jūrinį kūrą. Aš norėčiau pasakyti, kad susitarimą galiu paremti, bet galbūt būtų galima pasiūlyti dar ir kitų dalykų. Manau, kad Europos Sąjungoje turėtų būti gyventinti konkretūs teisės aktai konkrečių metų. Negalima būtų nuolatos atidėlioti to teisės aktų gyvendinimo. Pavyzdžiui, mes pasisakome ir už tai, kad sieros išskirimo kontrolės rajonų taisyklės būtų taikomos ir keltams. Norėčiau pasakyti, kad nuo 2015 metų pusės protų standartas yra neblogas dalykas. Tačiau iš tikrųjų reikėtų atidėti penkeriems metams šį laikotarpį, nu kada tai būtų, būtų įgyvendinama. Norėčiau pasakyti, kad mano galva būtų svarbu, kad sieros išskirimo kontrolės rajonuose taikomos taisyklės paimtų visus ES vandenis. Komisijos nuomonė čia taip pat yra reikalinga, siekiant užtikrinti tinkamą vandenų kokybę. Valstybės narės galėtų taip pat teikti pagalbą tiems, kas nori numatyti papildomas priemonės kūro valymui, pateikti skuberius ar panašiai. Manau, kad reikėtų paremti Europos komisiją, kuri e, rengia <clears throat> dokumentus susijusius su jūrinio kūro kokybė. Mums reikalingas, e, reikalingas stebėsena. <clears throat> Ir taip pat būtina užtikrinti didesnę kontrolę, geresnę kontrolę visose ES jūrose. Nes svarbu, kad ta kontrolė būtų ta pati prie visų ES pakrančių. Na ir galiausiai norėčiau dar šį beitą paminėti, kurios siekia, tie dalykai siekia šiek tiek daugiau negu siūloma pranešime. Mes e, uostuose turėtume užtikrinti, kad bus tinkamai valomi, e, kad tinkamai būtų valomi vandenys, jeigu juos patenka naftos produktų. Mes taip pat turime numatyti reikiamus standartus laivų varikliams ir panašiai. Jeigu kalbėtume apie kruizinius laivus, aš manau, kad jiems irgi reikėtų pritaikyti tam tikrus ekonominius instrumentus, svertus ir priemonės, kas būtų svarbu. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega Količek. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já nejsem námořník, ale eh, když eh, se nám podařilo vyčistit eh, naftu pro silniční dopravu, tak nevím. Dėkoju, pane pirmininkė. Ne, aš manyčiau, kad, kad jeigu mums jau pavyko susitvarkyti su naftos produktų tarša susijusias sąlygojama kelių transporto, tai turėtume tvarkytis ir jūrų transporto srityje. Tai būtų labai svarbu, tai yra, sakyčiau, logiškas dalykas. Ir jeigu oro taršos problemą buvo galima išspręsti, numatant uh, tam tikras aiškias taisyklės, tai kodėl uh, nepasitelkus gamtinių dujų, tai buvo padaryta kelių transporto srityje. Tad nesuprantu, kodėl šito nebūtų galima pasitelkti ir jūrų transportui. Ir čia, manyčiau, gal e, ir būtų vienas iš sprendimų, jų galėtų būti ir kitų, kurie mums galėtų būti pravardus. Kolegos, ko gero, ieškos e, problemų ten, kur jų nėra. Pavyzdžiui, e, Kanadoje mes kalbėjome apie 12 mylių nustatytą ribą ir panašiai, o mes dėrybose dėl viduržėmio jūros ir toliau deramės. Mes sudarome ir toliau bendradarbiavimo susitarimus, tačiau jeigu nepa, ne, mums nepavyksta susitarti su tomis šalimis, e, dėl to, kad laivai naudotų kūrą, kur mažai sieros junginių ir tie laivai plaukioja viduržėmio jūroje, mes turėtume tiesiog nustoti tušiai plepėti ir turėtume tiesiog pasakyti, kokie yra mūsų standartai ir turėtume priversti jų laikytis. Thank you, Chairman. Uh... First of all, rapporteurs has been doing kolega Itala. Aš manau, kad panešė atliko puikų darbą. Daugai ką buvo atsižvelgta, tačiau lieka dar keletas dalykų, kuriuos norėčiau aptarti. Pirmiausia, šis siūlymas, sakyčiau, e, būtų smūgis pramoniai daugelie šalių. Ir manau, kad dabar nacionalinės ekonomikas reikia remti, toks yra metas. Aš manau, kad tos technologijos ne visiems bus, ne visi pajėgs turėti tokias technologijas, kad būtų galima apriboti sieros junginių taršą. Dar vienas dalykas. Europos komisija parengė priemonių paketą, kad būtų galima padėti šalims kurios labiausiai dėl naujų ribinių verčių nustatymo nukentės ar kurios labiausiai pajus poveikį. Laivų pramonė gali būti finansiškai sunku prisitaikyti prie šių naujų reikalavimų. Galiausiai norėčiau pasakyti apie tą galimybę, apie kurią kalbama Hasi pranešime. Kai dėl viduržėmio jūros. Maničiau, kad, kad būtų galima užtikrinti konkurenciją. Taisyklės turėtų būti vienodos visose ES vandenyse. Ačiū. Ačiū, panės Kubatsakas. Ačiū, panė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad ši nuomonė yra puikus pagrindas mūsų diskusijoms. Žinoma, yra įvairių skirtingų nuomonių ir bus dar pakeisti, pateikti pakeitimai tačiau jau yra puikus pagrindas. Tai aš norėčiau e, reaguoti tai, ką pasakė panas Itala. Mes neturėtume žengti iš karto taip ryštingai, nes būtent sukelsime priešingą efektą. Mes apkrausime e, per nelik jūrų transportą, sukelsime pridėlę ekonominę naštą ir e, priversime krovinius persikelti į kelių transportą mes ne, neturėtume sukelti konkurencijos iškraipimų jūrų transporte kad e, nuo to nukentėtų jūrų transportas. Turime siekti pusiausvyros. Taigi 2015 metai galbūt yra e, ta data, kuri nemanyčiau, kad yra labai reali. Iki tos datos tikrai mes neturėtume sumažinti e, sieros junginių kiekio, kuria. Mes turime atsižvelgti į tai, kiek mums laiko liko O iki 2015 metų daugelis Europos e, uostų tikrai negalės e, parengti atitinkamos infrastruktūros uostuose, kad galėtų aprūpinti laivus atitinkamu kūru. Taigi, o laivai bus priversti iš esmės plaukti į kitus uostus, kuriuose yra ta įranga. Vadinasi, mes išvarysime juos iš vienų uostų ir, ir priversime juos plaukti į kitus. Tai nėra tas tikslas, kurio mes siekime. Žinoma, tekste yra iškelti teisingi tikslai, bet reikia juos šiek tiek pataisyti ir gyvenimo priemonės pataisyti, kad pasiektume geriau tikslą. Pone Flakenstein. E, Pane pirmininkė, trumpai kalbėsiu pirmiausia dėl oro taršos su išmetalais iš laivų. Mes matome, kad iš tiesų šioje srityje nėra nuveikta labai daug ir dabar yra pats tinkamiausias laikas sumažinti tą išmetalų kiekį. Antras dalykas, mes turime aiškiai pasakyti, kad tai, ką mes nusprendėme e, ir tai, ką nusprendė Tarptautinių jūrų organizacija, yra mūsų tikslas Aš nesuprantu, kodėl mes e, tokias, tokius rajonus, pavyzdžiui, kontrolės rajonus mes sukūrėme tik tai Šiaurės e, Europoje. Turime visur sukurti tokius rajonus. Kitas dalykas, mums svarbiausia yra žmonių sveikata. Kodėlgi mes turėtume apsaugoti tik tai šiaurės europiečius? Čia buvo e, paminėti skaičiai, kiek žmonių miršta nuo šieros, apsinuodimo šieros junginiais. Ir atrodo, kad mums pietų europiečiai visiškai nerūpi, tegul jie miršti toliau. Ne, taip, turime pakeisti tokį požiūrį. Kitas dalykas, mes turėtume rasti tam tikrus kompensacinius sprendimus, kad e, kroviniai nebūtų perkelti į kelių transportą. Tačiau aš norėčiau priminti, kad prašiau atinkamo tyrimo ir koordinatoriai pritarė, kad, tokia, kad tyrimas būtų padarytas ir gautas, tačiau iki šiol aš nieko negavau. Ir mes ne, nežinome, kokie mechanizmai, kokios priemonės bus taikomas šioje srityje. E, paskutinis dalykas. Ekspertai ginčijasi, ar mes jau pasiekėme tokį etapą ar ne, kad mes galėtume imtis atitinkamų technologinių sprendimų. Tačiau aš girdėjau bent jau e, naujausią informaciją, kad mes dar nesame pasirengę e, tokiam sieros kiekio sumažinimui kūrė ir infrastruktūros sukūrimui. Tačiau bet kokiu atveju, galbūt truputį vėliau mes turime vis dėlto siekti to mūsų esminio tikslo. Ačiū, ponė Flagenštenai. Iš tikrųjų buvo paprašyta pateikti tokį tyrimą. Ir buvo e, užsakyti toks tyrimas. Tačiau e, įvyko tam tikrų techninių problemų e, ir sulėtėjo tos, to tyrimo parengimas. Tačiau bet kokiu atveju yra jau projektas to tyrimo. Nes būtent atitinkamas subrangovas atsisakė rengti tokį, tokį tyrimą, bet tyrimas bus parengtas. Pone Krameri. Iš esmės, ponia Frekensteinai, aš norėčiau reaguoti jų pasisakymą. Mes kalbėjome apie tai dažniausiai, kad tarptautinė organizacija reikalauja per daug ir kad tai yra mūsų primetami kažkokie sprendimai ir kad mes turėtume vis dėlto kažkaip gintis arba ne, nesilaikyti tų nuostatų. <laughs> Iš esmės laivai jau yra privilegijuoti. Jie nemoka pakankamai daug mokesčių už, už kūrą, už oro taršą ir juos praktiškai subsidijuoja mokesčių mokėtojai. O šitas palyginimas su viduržėmė jūra teisingas. Tačiau pažiūrėkite, kur yra, sakykime, rinkodaros e, priemonės naudojamos. Aš norėčiau, kad dėl to mes skatintume turistus persikelti į, į kruizinius laivus, į šiaurės jūrą, kad jie e, pažiūrėtų, koks yra ten grinas oras, kokie, e, kokios pakrantės gražios. O turime sakyti, kad viduržėmio jūroje yra oras užterštas. Ir tik taip e, mes e, galėtume pasiekti, kad laivų savininkai viduržėme jūroje, atsižvelgdami tai, kad mes e, perkeliame visus turistų srautus į Šiaurės jūrą, jie netgi prašytų, kad tos sieros junginių vertės būtų sumažintos kūrui laivams viduržėme jūroje. Mes vis dėlto einame link to, kad klimato kaita kelia vandens lygį ir Berlynas kada nors taps tikrai jūrų uostų. Todėl mes turime. A, a, atkreipti dėmesį į tai, kad pasikeis situacija, kad e, sieros junginiai terš ne tik tai tos e, uostus, kurie dabar yra, bet ir a, a, kitus miestus. Todėl mes turime a, vis dėlto imtis, imtis priemonių, kad ir vidaus a, e, vandens keliuose ir a, e, būtų taikomi atitinkami ribinių verčių nustatymai ir standartai. O didžiosios bendrovės, kurios turi laivus, jos gali netgi uh, tris tokius variklius sumontuoti, jeigu reikia, arba, arba valymo įrenginius. Mes nusprendėme kartu su Tartautinė jūros, jūro organizacija, kad mes imsimės atinkamų priemonių ir mes nebegalime grįžti atgal į pradinę, pradinę būseną. Ir uh, visi pramiegojo tą laikotarpį, kai galėjo teikti uh, e, savo protestus ir prieštarauti tokiems sprendimams. Uh, Dabar mes turime imtis atitinkamų priemonių. Kai aš lyginu šią situaciją su kelių transportu, pavyzdžiui, katalizatorius, kai buvo e, nustatytas kaip privaloma e, priemonė ir kai e, kitų dalelių filtrai buvo taip pat nustatyti kaip privaloma priemonė. Ir visa pramonė pritarė tam, visa visuomenė taip pat pritarė. Uh, E, mes galime išlaikyti tą 2015 metų laiko ribą ir 2016 metais niekas nebeprotestuos. E, komisijos vardu panas Jėmiris. Okay, Mrs. Meisner. Nenorite dar kalbėti, tai ponia Meisner. E, ponia Meisner, jūs nesate įtraukai mano sąrašą, tačiau suteikiu jums žodį. Uh, Ačiū. <laughs> Iš tiesų, aš tikėjausi, kad jūs mane įtrauksite į skalbėtojų sąrašą, bet neįtraukite, bet vis tiek sutikite man žodį. Taigi, iš esmės, mes dar negalime pa pakeisti ES verčių, e, nes e, dėl to yra sutariama tarptautinio lygio, o ES lygių dar nėra priimta galutinio sprendimo. Mes e, negalime atitinkamų viečių sumažinti 2015 metais, nes tai yra truputį per anksti. <laughs> Ir, e, iš esmės teisinga, kad nėra nustatytas šitas pavėlinimas e, laikotarpio, kada bus nustatytos tos mažesnės vertės, bet mes turime padiskutuoti, iš esmės, ar tai yra įmanoma. Mes turime e, siekti aplinkos išsaugojimo, e, užtikrinti mažesnę oro taršą. Žinoma, teisinga. E, laivų e, savininkai, kai kurie kūrė tokius laivus, kurie yra žalesni, ekologiškesni, kiti mm, nekūrė tokių laivų. Ir mes matome, kad dėl to kyla tam tikras mm, konkurencinis skirtumas tarp šiaurės laivų gamintojų ir pietų laivų gamintojų. Ir čia mes turime remtis ekspertais, bet ekspertai irgi prieštaringai e, teigia apie e, e, naujasias technologijas. Žinoma, yra technologijų, pavyzdžiui, skruber, skruberio technika, technologijos arba šlapias arba sausas kenksmingų medžiagų pašalinimo metodas. Žinoma, galima pasi, pasinaudoti tais metodais. Aš esu savo metodų, bent jau uh, norėčiau, kad būtų naudojamasi. Mes uh, galime galbūt naudoti tokį, tokį procesą, kad būtų surinkamos sieros junginių dalelės ir kad jos būtų toliau perdodamos naftos perdirbėjams, nes jie turi įrangą atitinkamą ir procesus, kuris gali surinkti sieros junginius. Uh, Kita e, savaitę mes turime trečiadienį seminarą, kaip mes galime gamtinės dujas e, panaudoti ir kaip mes galime sukurti infrastruktūrą gamtinių dujų panaudojimo kaip kūrui. Man atrodo, kad yra labai drąsu, kad e, pranešėja taip pat siūlo keleiviniam transportui jūrų pakrantėse taikyti tas pačias sąlygas. Aš manau, kad iš tikrųjų bus daug protestuojama dėl to. Nes mes čia kalbame apie uh, mm, oro taršos problemą. Mes žinoma, turime mažinti tą taršą. Uh, ir vis dėlto tai drąsų žingsnis, bet jisai vertas pastangų. Dabar, ponia Vimeriai, komisijos vardu. Uh, Dėkoju, ponia pirmininkė. Ačiū pranešėjai už atliktą darbą. Ačiū už pateiktus siūlymus. Norėčiau atsakyti į keletą iškeltų aspektų Pirm, ir pakalbėti apie laivų uh, e, išmetalus platesnėme kontekste. Na, mes kalbame čia ne tik aplinkosaugos tikslus. Be abejo, visi tie siūlymai neturėtų kelti e, uh, pavojus, išmetalai neturėtų kelti pavojus žmonių sveikatai ir oro kokybei. Kai kuriuose pakrančių miestuose gali nutikti taip, kad 50 procentų visos taršos sukelia laivai ir, žinom, pavyzdžiui, Danijoje, kaip žinia, visų vėžio susirgymų didžiulė dalis yra sąlygota būtent jūrų taršos. E, yra e, ir tokių projektų, kurie buvo labai sėkmingi mažinant sieros junginių mažinimą laivų kūrę. Ir tai turėjo labai e, teigiamą poveikį žmonių sveikatai. Kalbant trumpai, e, mažinimas eros junginių laivų kūrė yra vienas iš ekonomiškiausiai pagriščiausių sprendimų gerinant žmonių sveikatą. Numatyti bus nauji e, kokybės standartai taikomi laivų kūrui ir tai yra viena iš priemonių ir viena iš pigiausių priemonių siekti visuomenės sveikatos tikslų. Mes esame kitose sektoriuose prieėmę analogiškus sprendimus, dabar atėjo jūrų transporto sektoriaus eilė. Sieros išskirimo kontrolės rajonų yra visoje Europos Sąjungoje. E, čia taip pat kalbama apie aplinkosaugos tam tikrus aspektus. ten, kur tos zonos yra nustatytos, ekosistemos yra pažeidžiamesnės, dėl to prireikia jas tokias turėti. Būtent dėl to Europos komisija pirmiausia susitelkė prie to aspekto, kurį turime pavadinti poveikiu žmonių sveikatai. E, Tarptautinė jūrų organizacija pateikė visoms pakrančių valstybėms siūlymus. Ir toms valstybėms, kurios yra prie Baltijos jūros krantų, prie Dužėmės jūros jūrų krantų ir, ir visur. To, e, Viduržėmio jūra nebuvo paskelbta sieros išskirimo kontrolės e, zona. E, pirmiausia, būtų stengiamasi užtikrinti matomumą atliekant poveikio analizę ir būtų numatytos galbūt papildomos tokios kontrolės zonos siekiant, įgyvendinant mūsų minėtas priemonės. Ta studija būtų vykdoma ir būtų analizuojami įvairiausi scenarijai, kas nutinka įmantis vienų priemonių ar kitų būtų vertinama, kokį poveikis sveikatai turiuosi ir osjunginių sumažinimas jūrinėme kūre. Ir būtų aiškinamasi, kokį poveikį turėtų vienu ar kitų papildomų kontrolės zonų įsteigimas. Kad ir kokie be būtų sunkumai, nėra jokių priežasčių atidėti uh, šių dokumentų įgyveninimą, ypač uh, tų dalykų, kurie yra susijęs su Šiaurės ir Baltijos jūra. Nes jau yra aišku, kad sieros junginių sumažinimas turi didžiulį teigiamą poveikį sveikatai, tai turi teigiamą ekonominį poveikį. Sveikatai poveikis, kaip jūs irgi yra pats teigiamiausias. Jis yra pastebėtas šalise, kurios yra įsikūrusios prie tokių sieros išskirimo kontrolės zonų ar rajonų. Tokių zonų, tai zonose yra pastebėta, kad žmonių mirtingumas per metus siekia 23, kurių 8 kūdikiai per metus. Tad jeigu tos priemonių, tų priemonių gyvenimas būtų atidėtas, tai tuomet rezultatas būtų toks, kad 90 tūkstančių žmonių numirtų papildomai dėl sveikatos sutrikimų, kurios sukelia minėta tarša, iš kurių 300 kūdikių. Ar mums to reikia? Manyčiau, kad tai yra iš tikrųjų žmogiškųjų išteklių švaistimas, tai būtų negripimas dėmesio žmogus, žmonių sveikatą. Mes e, esame įgyvendinę tam tikras studijas, suinteresuotos valstybės jas turi Mes taip pat kreipiamės į tarptautinę jūro organizaciją, kad pateiktų informacijos, kad galėtume rasti kažkokį bendrą vardiklį, lyginant mūsų ir jų turimą informaciją. Ir kad būtų galima numatyti naujus jūrinio kūro standartus sieros išskirimo kontrolės rajonams. Visa tai būtų viena visuma O laivininkystės sektorius be abejo pajustų priemonių poveikį, bet mes tikimės, kad e, krovinių skaičius nesumažės jūrose ir kelius nepersikels. Mes kalbame apie būtent to sektoriaus augimą, e, prekių ir krovinių būtų pervežama 2,9 procentais daugiau, 2,3 procentų išauktų keleivių pervežimas. Tad manyčiau, kad tai irgi šiek tiek padeda įvertinti šitų mūsų būsimų priemonių efektyvumą. Dėl kūro pakankamumo buvo iškeltas klausimas. Europos komisija mano, kad tai nėra didžiulė problema, nes nors toks kūras ir sudaro šiek tiek mažesnę dalį negu įprastinis, mes manome, kad to kūro pakaks. Kita vertus, jeigu tokio kūro pritrūktų, tai tuomet būtų galima pasinaudoti direktyvoje numatytomis išim, išimtimis, o valstybės narės notifikuotų komisijai, jeigu nutiktų taip, kad kūro nepakanka ir jeigu tektų naudoti laivams įprastinį kūrą. Tačiau manau, kad daugelis, tai galiu tvirtinti, kad daugelis suinteresuotų pusių pasisakė už naujų priemonių įgyvendinimą. Tad manau, kad tai tikrai nėra problema e, naujos technologijos, skuberiai ir panašiai. Norėčiau pasakyti, kad tų priemonių jau yra. Europos komisijos nuomonė nebus sunku prisitaikyti prie tų naujų reikalavimų. Europos komisija norėtų paremti tas priemonės, kurios yra priimamos ir būtų įgyvendinamos greitai. Maničiau, kad būtų galima numatyti ir valstybės pagalbą tiems, kurie siekia geresnių aplinkos saugos standartų. Pavyzdžiui, būtų galima numatyti tokią pagalbą tiem, kurie tų priemonių įgyvendinimą pradeda iš karto, nelaukdami. Europos komisija tikisi, kad mums nebereiks mokytis iš naujo to, kai jau buvome išmokę iš senesnių pamokų. Manome, kad bus nustatytas tas 0,1 procentų rybinė vertė, kuri galės būti gyvendinta numatytų metų. Dėkuoju uždėmesi. Ar norėtumėte ką nors pridėti, ponė Savisar? Pranešėjai žodis. Dėkuoju. Labai trumpai. Norėčiau padėkoti visiems, kurie pasisakė diskusijose. Na iš tiesų mes šios klausimus aptarėme, suinteresuotos pusės diskutavo šiuo klausimu ir nieko ypatingo šiandien pridurti ar pabrėžti naujo neturiu. Manyčiau, kad e, turiu pabrėžti, kad Envi komitetas renks šį pranešimą. Bus kalbama apie vairius kitus dalykus, tokius kaip NOX dalelės ir panašiai. Tad aš neapėmiau visų dalykų manajame pranešime, kadangi, kaip jūs gyvenį komitetas renks pranešimą taip pat. Aš paliečiau tik tuos klausimus, kurie yra susijęs su jūrų transportu. Be abejo, turime visur rūpintis viso ES oro kokybę. Tad norėčiau pasakyti, kad remiu e, siūlymą tas taisyklės taikyti visoms ES jūroms, kai dėl technologijų, skuberių ar suskysintų gamtinių, gamtinių dujų pakankamumo. Galėčiau pasakyti štai ką. Aš siūliau tokį, sakyčiau, lankstų požiūrį atsidėti e, e, direktyvos taikymą. Nors šiaip nelabai galima imti ir atidėti numatytos tarptautinės priemonės įgyvendinimą. Tačiau aš stengiuosi laikytis to tokio vidurio požiūrių, kad būtų galima visiems tinkamai pasirenkti tų operacijų gyvendinimui. Maničiau, kad pirmaisiais bent jau metais sankcijų ar baudžiamųjų jokių priebodžių neturėtų būti. Norėčiau pakomentuoti tik vieną tokią mintį. Ar, ar nesiras daugiau tų krovinių perkelimų atgal į kelius? Toks klausimas buvo iškeltas. Mes jau matėme, kad egzistuoja kelių transportų tam tikri standartai, eurovinjetė ir panašiai. Yra priemonės numatytas kelių transportų, tad laikas tvarkytis jūrų transporto srityje. Ačiū kolegos už jūsų indėlį, sustiksime dar su šešėliniais pranešėjais ir iš tikrųjų reikės dar pateikti pakeitimų, kad tekstas būtų aiškesnis ir suprantamesnis. Dėkoju. Um, Ačiū pirmininkė, aš dėl darbo tvarkos tik tai. Iš tiesų visi e, e, šioje salėje nori, kad transportas būtų kuo švaresnis. Ir pranešėja taip pat gali nustatyti, ko kašio e, atveju jį pageidauja. E, komisija e, dabar pateikė mm, tam tikrus skaičius, bet aš manau, kad tai yra tikrai baili taktika. Jūs bandote atsargiai kažkaip mums atsakyti, tačiau kaip mes reaguosime į tai, kad vis dėlto apie 70 tūkstančių žmonių miršta nuo tų sieros junginių. Uh, Mes, mūsų, iš mūsų daugelis gyvena pakrantėse. Ir manau, kad mes visi norime, kad oras būtų švaresnis ir kad mes būtume saugesni. Taigi, mes turime toliau vystyti diskusiją, ką, kaip mes spręsime šitą siero, e, sieros klausimą. Mes turime aiškiai pasakyti, ko mes norime. Mes neturime e, bijoti slėptis, slėptis už skaičių, mes turime imtis konkrečių veiksmų. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Dabar apskaitimus galima pakeiti e, lakryčio 29 dieną. Balsuosime gruodžio mėnesį. Kaip aš supratau, e, aplinkos komitete e, bus balsuojama sausio mėnesį dėl šio pasiūlymo. Taigi ačiū ponios Savisar. Dabar mūsų darbo tarkė yra kitas klausimas, tai būtent tvaraus mobilumo klausimas. Aš manau, kad jau atėjo panas Volfgangas Šadė ir panas Werneris Rotingateris, kurie pristatys savo tyrimą. So we have about 20... Mes turime 20 minučių maždaug, per kurias turi būti pristatytas tyrimas. Taigi, jums suteikiama žodis 20 minučių. Ir dar liks šiek tiek laiko klausimams. 10-15 minučių, manau, kad liks klausimams. Aš norėčiau bent jau e, apie, apie 12 valandą pabaigti mūsų, e, mūsų posėdį e, po viso to balsavimo ir net mm, nepargaus nei kavos, nei arbatos. Manau, kad bus labai gerai, kad baigsime anksčiau. Taigi, ponia Šadai, ponia Rotinkaterį, tai kuris pradėsite? panas Volgingas Šadė, e, jis e, yra iš Frankos Kevro sistemo ir inovacijų tyrimo instituto, aš nežinau, ar teisingai ištariau, mano vokiečių kalba nėra tokia gera. Ir panas Rodingateris iš Karlsrūdės technologijų instituto yra pas mus, taigi Volfgangai Šadė, jums tikim žodis. Ačiū, panė pirminkė. Labas rytas, e, ponios ir ponai. Aš norėčiau pristatyti mūsų tyrimo rezultatus. E, tai būtent ekonominiai aspektai e, tvaraus mobilumo. Pirmininkas mūsų jau pristatė ir mūsų temą taip pat pakankamai gerai pristatė. Taigi, darbo atvarkė, kaip buvo parengtas visas tyrimas. Mes rėmės tam, tam tikrą struktūrą, 25 minutės užtruks mūsų šios temos pristatymas. Mes tiesiog bendrais bruožais aptarsime, ką mes nustatėme, pristatysime mūsų išvadas ir vėliau persime prie išvadų ir galiausiai pateiksime rekomendacijas. Taigi, kaip parinktas mūsų tyrimas? Mes pabandėme iš pradžių apibriežti savokas. Tai savokas, kurios apibriežtų uh, ekologinės inovacijas, kurios skatintų tvarų mobilumą. Taip pat e, nustatome tam tikrą analitinę struktūrą. Tai būtent mes e, bandėme nustatyti e, galimas ekologinės inovacijas E, ištyrėme jas ir taip pat e, patikėme sąrašą, kokios yra svarbiausios ekologinės inovacijos. E, šitas sąrašas buvo išanalizuotas remiantis mūsų pasirinktą struktūrą. Be to, mes taip pat atlikome internetinę apklausą, kad papildytume savo duomenys apie ekologinės inovacijas. Mes po šios veiklos padarėme išvadas kokie yra svarbiausi ekonominiai aspektai, siekiant užtikrinti ekolo, e, tvaro mobilumą. Taigi, kas yra šitas tvarus mobilumas? Tai yra e, visas transportas, bet ir galimybė judėti. Tai įvairios galimybės kurias, ir paslaugos, kurias e, transportas suteikia naudotojams. Žinoma, mes žiūrime į visus e, tris e, lygmenis, tai yra ekologinius, ekonominis ir e, socialinį lygmenį, kuris yra svarbiausias užtikrint tvarų mobilumą. Kitas dalykas tai yra ekologinės inovacijos, tai yra novatoriškos priemonės, kurios pagerintų aplinką. Kai tas priemonės bus įgyventos, tai būtent jos ir padėtų pagerinti aplinką ir tos priemonės gali būti mm, e, įgyvendinamos ne tik tai pagerinant aplinką, bet ir, pavyzdžiui, e, sumažinant sąnaudas ir e, pagerinant apskritai galimybės judėti. Tai yra ekologinės inovacijos. Taigi, tokia yra struktūra. Dabar periname prie išvadų. Trys svarbiausios ekologinės inovacijos, kurias mes nustatėme. Tai yra šios e, nustatytosios, tai, tai yra e, anglės dvideginio emisijų standartai kelių transportui. Tai, tai yra mm, sunkvežimiams, motociklams nustatomi šie standartai. Kaip taip pat mes galime mm, nustatyti atitinkamus standartus gaminimams automobiliams, kad jie atitiktų šiuos CO2 išmatų, išmetalų standartus. Kitas dalykas tai yra išorės kastai internalizavimas. Tai yra būtent automobilį vairuotojai E, iš esmės turi mokėti ne tik tai tiesioginius mokesčius, bet ir e, tos mokesčius arba rinkliavas, kurie yra nustatyti, pavyzdžiui, už aplinkos taršą, už sukeliamas pūstis ar, kitus, ar kitas problemas. Tai yra atitinkama politika, kuri yra skatinama Europos komisijos ir Europos institucijų. Ir jau ilgus dešimtmečius arba du, trys dešimtmečius skatinama tokia politika. Ir tai tokia ši politika nėra iki galo įgyvendinta ir, e, ji, bet ji yra įtraukta į mūsų prioritetinį sąrašą. Ir kitas dalykas tai yra, tai yra kūras, kuriame ne, nebūtų anglies junginių. Tai yra a, e, tam tikros kūro rūšis, kurios a, e, tinka atitinkamas transporto rūšims. A, Šitas kūras e, labiausiai tinka kelių transporto priemonėms, tai yra automobiliams daugiausia. Ir e, jisai e, dažniausiai pasižymi tuo, kad naudojamos, pavyzdžiui, elektros energija, tai yra e-mobilumas skatinamas, arba biokūras naudojamas, pavyzdžiui, oro transportui naudojamas toks biokūras. Ką dar reikėtų paminėti prie šių inovacijų? Tai yra sinergija tarp ekologinių inovacijų. Taigi, jeigu, pavyzdžiui, trys šitos ekologinės inovacijos būtų gyvenamos vienu metu arba padedant vieną kitai, tai būtų daug didesnis poveikis negu gyvenant tik tai vieną. Ir poveikis teigiamas būtų pastebimas tiek vietos, tiek miesto arba tiek viso pasaulio mastu. Tai yra labai svarbus aspektas. Kitas dalykas Tai yra mm, miesto ekologinės inovacijos. Tai yra bilietai vadinamieji, su kuriais galima važiuoti, arba leidimai, su kuriais galima važiuoti įvairiomis transporto rūšėmis. Tai yra miesto transporto rūšių intermodalumas. Tai būtent, kad e, keleivis gali naudotis miesto transportu, gali e, kartu su kaimynais arba kitais žmonėmis naudotis tam tikroms transporto priemonės, paskui persėsti e, po tam tikros atkarpos į elektroninės transporto priemonės arba mažas transporto priemonės. Vienas dalykas, pavyzdžiui, kad galima nustatyti vieno langelio principą, kad keleivis gali užsisakyti tas paslaugas iš vieno tiekėjo Ir dar kitas dalykas yra e, naujo e, vartojimo modelis arba naujo transporto naudojimosi modelis. Tai yra, e, užuot turėję automobilių žmonės jais dalyjasi arba dalyjasi atitinkamomis transporto priemonėmis. Tai būtent taip būtų pagerinti gyvenimo kokybę miestuose, kad miestai taptų palankesni E, žmonių sveikatai, kad būtų galima ten pasivaikščioti e, ir daug vaikščioti pešiomis. Ir tai, tai būtų, žinoma, ir teigiamas poveikis sveikatai. Taip, e, yra kitos dar ekologinės inovacijos, kurios susijusios su krovinių gabenimu. Tai, kad tų sunkvežimių vairuotojai būtų apmokomi, taip pat traukinių vairuotojai būtų apmokomi, kaip jie turėtų valdyti savo transporto priemonės. Kad būtent uh, transporto priemonės būtų efektyviai e, naudojamos, e, kad būtų e, geriau išnaudojamas laikas, kad logistiniai procesai būtų geriau suderinti. Kita ekologinė inovacija yra tai, mm, kooperatyvi, kooperatyvi logistika arba bendradarbiaujanti logistika. Kai, pavyzdžiui, transporto srautas kelių įmonių yra valdomas e, vienu, viena logistinė sistema, kad būtų naudojamos e, e, veiksmingesnės transporto priemonės, kad būtų intermodalumas įtraukiamas, kad būtų taikom, pavyzdžiui, didžiuliai sunkvežimiai, kai to reikia, arba kad būtų perkeliama viskas į geležinkelį, arba derinamos transporto priemonės. Tai būtent įvairios transporto įmonės turi bendradarbiauti kartu ir naudos bendrais logistiniais sprendimais. Trečias elementas, kuris yra kuris yra papildantis tuos ankstesnius koncepcijas, tai yra krovinių intermodalumas, kad būtų tam tikri krovinių centrai ir ten būtų perkraunami kroviniai arba jie naudotų atitinkamus logistinius sprendimus, kad būtų būtent teikiami atitinkami e, sprendimai, informuojama apie juos ir kad būtų galima e, naudotis e, krovinių gabenimo intermodalumu. Dar vienas dalykas, kad e, pati pramonė turėtų siekti tokių logistinių struktūrų, kad būtų kuriamas atitinkamos bendradarbiavimo struktūros. Ir tai to turi pareikalauti pati pramonė. Dar vienas dalykas, tai yra. Mm, dvi e, paskutinės e, ekologinės inovacijos. Tai yra e, greitasis traukinys, kuris susijėtų atitinkamos regionus ir centrus, kad būtų tam tikros tiekimo linijos sukurtos, taip būtų E, pagerintos kelionės galimybės, e, ilgus e, atstumus keliauti praktiškai nepersėdant arba nukeliauti greitai iš vieno taško į kitą. Kitas dalykas tai yra švarus jūrų transportas. Čia galėtų būti taikomas technologinės priemonės, kaip pavyzdžiui būtų perkonstruojami laivų variklių propeleriai arba taikomos atitinkamos technologijos, kurios padėtų taupyti energiją arba mažinti triukšmo lygį arba iš metalų lygį. Būtent tiems laivams, kurie bus e, statomi ateityje. Taigi šie elementai padės jūromis gabenti daug efektyviau krovinius. Čia buvo internetinė apklausa dar atlikta, jos e, duomenys čia pateikiami. Čia trys savaitės maždaug truko e, ši apklausa, vienas iš klausimų buvo užduotas apie tai, ką e, respondentai manytų būtų galima gyventi kaip svarbiausia priemonė nes būtent čia yra nurodomos dešimt priemonių, kad e, būtų užtikrintas tvarus e, mobilumas ir kiekvienas respondentas galėjo pasirinkti tris priemonės ir e, galėjo nustatyti jų reitingą arba vietą tarp įvairių prioritetų. Čia mes subendrintą lentelę pateikėme, nes vieni respondentai pateikė vieną prioritetą, kiti kitą. Tai yra tos išvados, kurias mes padarėme apklausę respondentus. Mes matome, kad CO2 standartai yra vienas iš svarbiausių priemonių. Toliau yra mm, išorės kaštų internalizavimas. Ir a, e, dar vienas svarbus dalykas tai yra a, e, kūras be anglijas junginių, kaip nurodė respondentai. Mes taip pat a, e, a, nustatėme, kaip šios ekologinės inovacijos gali būti derinamos tarpusavyje. Mes paklausėme respondentų, ką jie manytų, e, kokie trys elementai galėtų būti derinami tarpusavyje. Ir, e, kaip pastebite, pati mm, e, geriausia priemonė buvo nustatyta. Tai visų pirma, išorės kaštų internalizavimas. Tai buvo ši priemonė išskirta kaip geriausiai deranti su kitomis priemonėmis. Taip, dabar duomenys apie e, poveikį ekonomikai. Tai yra iš vartotojo ar naudotojo perspektyvos, kaip nebūtų apskaičiuojamos ir kokios būtų e, nuosavybės e, sąnaudos, kaip e, e, būtų įvertinamos atinkamos sąnaudos, kurios kiltų, e, mažinant kažkokias vertės arba įvedant kitus standartus. Taip pat atkreipiame dėmesį į vidutinę laikotarpio ekonominę perspektyvą, tai koks poveikis bus sektoriams arba koks poveikis investicijoms. Dabar politinėse diskusijose svarbiausias klausimas tai yra makroekonominė perspektyva, Tai šiuo metu tai yra augimo ir darbo vietų užtikrinimo e, skatinimas. Toliau yra e, perspektyva užtikrinti gerovę, tai yra e, kaštų ir sąnaudų analizė, kai bus daromas poveikis geroviai įgyveninant atitinkamas priemonės. Kitas dalykas tai yra paskirstimo perspektyva tai būtent e, kokios asmenų grupės arba kokios, kokie regionai patirs nuostolius, kokie įgys pranašumų. Ir e, šioms priemonėms taip pat yra labai svarbus aspektas. Tai būtent, e, kad padidės veiksmingumas energijos sunaudojimą, nes taip padidės, nes taip pasikeis vyriausybių pajamos. Taigi dabar vartotojų požiūrių, kokie yra rezultatai šių priemonių. Tai būtent, kai būtų sumažintas šiltnamio efekto sukeliančių dujų kiekis, čia žvelgiant į jūrų transportą, rezultatai yra prieštaringi. Čia būtų sutaupama 40 eurų Uh, už uh, išmetamo anglės dvideginio toną. Uh, čia bent jau iki 2020 metų e, tokie duomenys yra nustatomi. Čia biokūras, kaip būtų naudojamas ir kaip būtų sutaupama arba gaunama naudos iš sumažinto anglės dvideginio išmetalų kiekio. Kitas dalykas tai yra makroekonominis poveikis šių dešimties ekologinių inovacijų apklausos e, respondentai mano, kad e, šios ekologinės inovacijos tikrai atneštų teigiamų poslinkio, e, bet daugiausia jie atkreipinėmėsi į išorės kaštų internalizavimą. Tai dabar yra įspėjimai apie ekonominio mm, poveikio vertinimą. Tai būtent atliekančiai vertinimą, kas yra nustatoma, kokie būtų koks būtų poveikis e, e, transporto sistemo grandiniai ir kitiems elementams. Ir štai dabar kita pranešimų dalis - rekomendacijos. Mes suskirsime jas pagal atskiras rytis, pirmiausia, kalbėsime apie technologijas. Ir ambicijos dėl CO2 sumažinimo kelių transporte buvo paminėtos, tai liestų ir sunkvežimius, ir mikroautobusus, ir, ir, ir, ir buvo numatytas priemonės pritaikyti atitinkamai 2015, 2020, 2025, 2030 metų. Čia antrasis elementas būtų siūlyti tokį kūrą, kuriame nėra CO2 junginių. Jis būtų siūlomas kelių transportui, tai galėtų būti biokūras Ir manytume, kad toks kūras geriausiai būtų tinkamas kelių transportui, e, oro transportui. Taip pat tai būtų ypač ilgalaikiškesnio požiūrio laikantis e, taikomas, siūlymai taikyti, naudoti biokūrą oro transporte. Tai yra tas sektorius, kuris galėtų būti labai dinamiškas Ir taip pat reikėtų neužmiršti, kad visos šios politikos turėtų būti remiamos internalizuojant išorės išlaidas, e, atsižvelgiant į iškastinio kūro kainas. Nes reikėtų siūlyti patrauklius sprendimus šiai problemai. Svarbu paminėti yra tai, kad kūro kainos, iškasnių kūro kainos ateitie neišvengiamai auks. Kitas aspektas, kurį reikėtų turėti galvoje, kalbant apie priemonių gyvendinimą, yra štai koks. Pa, didėja efektyvumas, be abejo, tačiau taip pat svarbu yra sutvarkyti mokestinę sistemą. Dabar technologijos ir mokesčiai. Aš jau sakiau, kad didėjant efektyvumui transporto sektoriuje, gali nutikti taip, kad vyriausybės gauna mažiau pajamų, kadangi e, gauna mažiau pajamų iš mokesčių taikomų kūrui. Ir gali tekti numatyti kitas mokestinės priemonės arba kitokias galbūt uh, numatyti kažkokius mokesčius už kelių naudojimą, ar rasti kitų e, infrastruktūros ir finansavimo priemonių, ar kitų priemonių sektorių, pajamų iš šio sektoriaus, pajamų iš šio sektoriaus gauti. Taigi, kaip jau sakiau, kelių transporte buvo pastebėta pagerėjimo šioje srityje. Ir jeigu nėra numatyta jo kompensavimo mechanizmo, tai tuomet met efektyvumas gali sumažėti. Ir galiausiai norėčiau tarti keletą žodžių apie, apie papildomą transporto priemonę. Aš manyčiau, kad svarbu yra numatyti tinkamas transporto sistemas E, atskiriams miestams, nes, pavyzdžiui, gal viena transporto priemonė bus, būtų tinkama naudoti Briuselį, bet visiškai netinkama Frankfurtė ir panašiai. Manyčiau, kad visi miestai turėtų turėti savo planus. Čia lygiai taip pat kaip e, roamingo sistema mobiliajame telefone. Ir tuo pat metu mes minėjome, kad būtų svarbu užtikrinti tinkamą gyvenimo kokybę miestuose, ji turėtų gerėti. Maničiau, kad kai kurios iš pasiūlytų priemonių turėtų padėti tą kokybę pagerinti, turėtų būti rengiami tinkami e, mobilumo planai ir taip pat triukšmo mažinimo planai. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, norėčiau pratesti pranešimą. Aš esu iš KIT universiteto. Ačiū už padarytą įvadą, ponė pirmininkė. Aš Aš buvau atsakingas už šios studijos krovinių pervežimo dalį. Mes matėme, kad paprastai nepakankamai dėmesio skiriama krovinių transportui, kalbant apie emisijas. E, nes būtent iš krovinių pervežimų kyla daugybė aplinkosaugos problemų. Iš penkių siūlomų priemonių dvi buvo organizacinio požiūrio moky, pobūdžio mokymo priemonių. Bendradarbiavimo organizavimas taip pat yra labai svarbus dalykai. E, svarbu, kad būtų apimamos visos transporto rūšys ir kelių, ir geležinkelių, ir jūrų transportas. Logistikos priemonės taip pat svarbu e, turėti mintyje, kadangi tos transporto rūšys gali būti kombinuojamos tarpusavyje ir tai gali padėti mums sutaupyti energijos ir išspręsti daug aplinkosaugos problemų. Svarbu, kad intermodalinis transportas būtų stiprinamas tai yra pakankamai brangios priemonės, bet visos kartu naudojamos priemonės gali būti labai efektyvus dalykas. Tai reiškia, kad susitelkiama ne prie vienos kokios nors transporto priemonės, bet panaudojama keletas transporto rūšių, siekiant spręsti aplinkos taršos problemas, siekiant mažinti CO2 iš metalų kiekį atmosferą. Taigi krovinių sektorius ilgą laiką buvo paliktas likimo valiai, jau nebuvo rūpinamas iki šiol. Pirmiausia, reikia pasakyti tai, kad labai greitai auga krovinių transporto sektorius. Tad svarbu, e, kad tas transportas būtų draugiškesnis aplinkai. E, paprastai krovinių transportas vystosi dvigubai greičiau negu BVP. Tai reiškia, kad BVP auga, pavyzdžiui, pusantro procento, o tuo tarpu krovinių transporto plėtra gali aukti 3 procentus per metus ir gali būti žymiai greitesnis negu BVP augimas. Net jeigu BVP augimas e, gali būti kuklus, tokios gali būti prognozijos krovinių pervežimas, tai gali aukti labai smarkiai. Kitas dalykas. Daugelis ekspertų sako, kad pervežimas krovinių keliais yra brangesnis dalykas, negu pervežti krovinius kitais būdais. Tai būtent dėl to šiam transporto rūšiai nebuvo skiriami pakankamai dėmesio. Ir, pavyzdžiui, buvo sakoma ir komisijos dokumentuose, kad kelių transportas yra CO2 didžiulis gamintojas ir jam dėmesio skirime būdavo mažiau. Tačiau e, turime nepamiršti vieno dalyko. Yra dar net ir tų dalykų, netrastų priemonių susijusių su, su kelių transportu. Nebuvo atlikta pakankamai gilių analizių ir manyčiau, kad logistinis bendradarbiavimas galėtų būti puikus pavyzdys, kaip efektyviai šią transporto rūšį naudoti. Ir studijoje mes radome tokių duomenų ir juos pateikėme. Galima to efektyvumo siekti trim būdais. Pirmiausia, galima pateikti tam tikrų alijansų pavyzdžių. Galima taip e, pat kalbėti ir apie mažas ir, ir vidutinės įmonės, apie jų teikiamas paslaugas. Paslaugų teikėjai, tokios įmonės gali teikti paslaugas keletų įmonių ir tos paslaugų teikėjus gali tarpusavį koordinuoti, koordinuoti savo veiklą. Uh, Trečias būdas būtų toks. Didesnės įmonės dirba kartu su savo tiekėjais ir jeigu pasitelkiamas logistinis bendradarbiavimas, tai tuomet matome, kad kainos mažėja. 2006-2007 metais to matėme kainų išaugimą, tuo tarpu paskui pritaikius tokį bendradarbiavimą matėme, kad kainos pervežimo sumažėjo iki 30 procentų. Visa tai yra labai svarbus dalykas, tai yra tokia politika, iš kurios laimi visi, nes tai padeda sutaupyti lėšų ir įmonės taip pat teršia mažiau. Tad manyčiau, kad tokius pavyzdžius versle turėtume nagrinėti ir jų praktiką pritaikyti plačiau. Yra buvę atvejų, kai siekiama buvo individualiai optimizuoti e, pasitelktų priemonių ir, ir, ir e, išlaidų efektyvumą. Ir dabar matome, kad tie pavyzdžiai gali būti taikomi įvairiai. Pavyzdžiui, įmonė gali pasitelkti logistikos bendradarbiavimą santykiuose su kitomis įmonėmis ar savivaldybėmis ir to būdu įgyvendinti įvairius projektus. Kitoje skaidrėje mes matome, kad aplinkos tikslų pasiekimai er, yra įmanomi tik tada, kai pasitelkiamos įvairios priemonės, įvairūs instrumentai. nėra efektyvų naudoti kokį nors vieną tik instrumentą ar vieną priemonę. Nes svarbiausių ir, ir nėra kažkokių vieno ar kitos svarbiausių priemonių ar instrumento. Mes turime atsižvelgti į mokesčių sistemas arba pasitelkti tik mokesčių sistemas aplinkosaugos problemams spręsti. Tai nėra įmanoma. E, turime nuolatos stebėti ir atsižvelgti, kas, kas vyksta ir tuomet mokestinės priemonės galėtų būti vienos iš kitų siekiant aplinkosaugos tikslų, nes, kaip jau sakiau, realiam gyvenime reikia ir kombinuoti daugelį priemonių, taikyti mokestinės paskatas, e, taikyti įvairias kitas priemonės, kad įmonė žinotų, su kokio, e, kokie yra konkretūs tikslai Ir tai būtų mano vienas e, iš aspektų vystant transporto sektorių. Iki šiol, sakyčiau, pernelik dažnai būdavo užmirštama krovinių transporto sritis. Ir manau, kad mums reikalingas toks tinklas. E, kad mums e, duotų, turime vystyti tokį tinklą, kuris duotų optimalių rezultatų. Kiekvienu atveju turime išsiaiškinti santyki tarp sąnaudų ir pasiekiamo rezultatų. Struktūra struktūrinė pusė taip pat yra labai svarbu. Turime žiūrėti, kaip orientuoti sektorius uh, pažangos, techninės pažangos linkme, kaip taupyti energiją ir vis turime išsiaiškinti, kokie resursai mums reikalingi bus ateičiai. Visą tai reiškia, kad turime atlikti tinkamus įvertinimus, įvertinti projektus, išsiaiškinti, kokios yra TNT, transeuropinių tinklų svarbiausios savokos ir tikslai. Svarbu mąstyti ilgalaikiškai, o ne tik apie trumpalaikę naudą. Ne tiek pelno, trumpalaikio pelno turime siekti, bet turime neužmiršti ilgalaikės perspektyvos. Investicijų skatinimas taip pat yra labai svarbus dalykas. Ir tai gali užtikrinti e, transporto sektoriaus tvarę plėtrą ateitie, kad jūs atsipirktų, prireikia 15, 16, 17 metų transporto srityje. Ir didelė rizika būtų kreipti dėmesį tik į labai artimos perspektyvos įveikius neturime remtis tik praeities statistiką. Turime tiesiog neužmiršti, kad kas buvo, tas yra įvykę, o svarbu žvelgti 20-30 metų pirmin. Mes daug e, labai dėmesio skirime rinkos problemams. Žinome, kad tebe lieka nemažai netikrumo, kadangi e, įmonės nenori investuoti į tokią sritį, kurioje daug netikrumo. Tiesiog turime užtikrinti, kad to netikrumo būtų kuo mažiau, kad būtų galima užtikrinti, kad ateityje viskas vystysi taip, kaip yra norima, kad būtų galima užtikrinti tvarę šio transporto plėtrą. Na, o dabar norėčiau padėkoti Jums uždėmesi. Ir norėčiau pabrėžti štai ką. Investicijos į geresnę aplinką transporto srityje e, ne tik išaugina transporto kainą, ne. Yra būtina, kad atsirastų nauji produktai, naujos kainos, nauji, nau, naujos, nauja pasiūla ir paklausa tam tikroms paslaugoms. Svarbu, kad atsirastų nauji rinkos segmentai ir kad tuo pačiu metu mūsų ekonomika liktų konkurencinga. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Uh, ačiū profesoriui Rotengarter, kad pasidalijo mintimis mūsų aptariamų klausimų. Ir dabar turime kalbėtojų sąrašą, kuris tęsiasi ir niekaip nesibaigia. Kolega Groš prašė žodžio. Sveikmiš. Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti už pranešimus. Iš esmės aš neturėjau pakankamai laiko, kad galėčiau įsigilinti į juos. Tačiau e, ir dėl ankstesnių diskusijų man išliko keli klausimai, neatsakysiu. Jūs e, labai dažnai kalbėjote, kaip ir komisija, apie tai, kad mes turime turėti kūrą, kuris yra kuris e, būtų neišmetantis anglės dvideginio. E, čia tokia atveju mes turėtume kalbėti galbūt daugiau apie elektroninį mobilumą. Ir šis e, klausimas, mano nuomonė, nėra pakankamai atsakytas. Apie logistinius klausimų sprendimą jūs kalbėjote, patikdami pavyzdžius, kad galima bendradarbiauti, pavyzdžiui, mažoms įmonėms, ieškant tam tikrų logistinių koordinuotų sprendimų aš tikriausiai, ar teisinga supratau, kad jūs sakėte, kad didelių sunkvežimių naudojimas gali būti naudingesnis sprendžiant ekologinius klausimus, ar ne? Kitas dalykas, kaip mes. galėtume atsijėti, sakykime, mobilumą nuo ekonomikos. Kaip jūs manytumėte, kokios e, kokie būtų argumentai, kad galėtume paskanti abi šias rytis, tiek, e, tiek ekonomiką, tiek e, transportą. Pane Algadravi. Ačiū, pane pirmininkė. Ačiū. Dėkuoju, pane pirmininkė. Dėkuoju už pranešimą. Aš kol kas dar nesusipažinau su šituo tyrimų, jeigu teisingai supratau, tai yra tik tai dar laikinas variantas studijos. Tai norėčiau paklausti, ar galutinis variantas mums bus pateiktas ir ar jūs manote, kad tame galutinėme variante bus e, daug kas pakeista, palyginus su šiuo. Ir keli bendro pabudžio dalykai. Aš labai vertinu tai, ką jūs darote, todėl kad jūs apibendrinate labai daug e, dalykų tam, to, tam tikrose srityse, kuomet kalbate apie įvairias e, galimybės ir apie tai, kaip reikia transportą padaryti tvaresnį. Europos parlamente mes kalbame jau labai senai šitais klausimais. Ir ypač mane domina keleivių trans, pervežimo transportas. Jūs vadinate penktąją transporto rušimi e, šią sritį yra taip, taip pat komisijos komunikatas apie mobilumą, judumą miestuose, kuriame kalbama apie šitos dalykus, tačiau padėtis nėra labai smarkiai e, pagerėjus. Toliau kitas dalykas - prekių pervežimo sektorius. Jūs kalbate apie bendradarbiavimą ir sakote, kad e, bendradarbiavimas gali daug ką pagerinti. Kaip bus stiprinamas tas bendradarbiavimas ir kaip e, tai bus daroma valstybės lygmenių, ar bus e, kainų svertas, tarifų svertas e, panaudotas. Pane Maisne. Ačiū už pranešimus. Iš tiesų, buvo labai įdomu pasiklausyti ir tinka prie mūsų diskusijos apie Baltąją knygą. Aš turiu keturis konkrečius klausimus arba pastabas. Vienas iš jų yra toks. Jūsų 12 e, skaidrėje aš nelabai kai ką suprantu. Ten kalbama, e, kad e, švarus jūrų transportas kainuotų minus 360 ir plus 60 tonų už anglės dvideginį. Jūs galbūt paaiškinsite, Ar, ar, ar, čia, ar čia e, sutaupama, ar čia tokios e, sąnaudos susidaro? Čia nelogiškas truputį toks sulyginimas. Jūs kalbėjote apie e, elektro, elektromobilius. Žinoma, tai yra puikus variantas miesto transportui. Čia jūs kalbate tikriausiai ir apie automobilius, apie elektroninius dviračius, motociklus ir taip toliau. Tačiau klausimas yra, iš kur atsiras elektros srovė? Čia galbūt jūs pateiktumėte kokius nors apskaičiavimus, iš kur ta energija. Uh, Trečias dalykas. Jūs negviškai nekalbėjote apie kaimiškas e, vietovės. E, jūs tik kalbėjote apie greituosius traukinius, ir, ir, su kuriais būtų susijęti ir regioniniai traukiniai. Bet tačiau iš, iš esmės, žinoma, ateityje daugelis žmonių gyvens e, miestuose, bet kaimai taip pat išliks ir kaip su jais susisiekti reikės. Aš pati esu iš kaimo ir, ta prasme, man yra šis klausimas pakankamai aktuolus, reikia tam sprendimų vis dėlto infrastruktūros. Kitas dalykas, man pritrūko e, ekonominių ir ekologinių privalumų tų e, sumaniųjų transporto sistemų. Tik būtent e, iš, išvengti spūščių arba pagerinti oro kokybę galima tomis priemonėmis tikrai tinkamai. Tačiau tai yra tik tai vienas žingsnis. Tačiau kokios yra kitas priemonės? Pone Krameri. Žinoma, aš taip pat norėčiau padėkoti už e, pranešimus ir už tyrimą. Iš tiesų, galima jie tikrai pasiremti. E, šitas elektroninis mobilumas jau buvo paminėtas. 1938 e, metais pajudėjo pirmasis tramvajus elektra varomas Berlyne ir nuo to laiko praktiškai vystomas, vystomas tokia transporto rušis. Elektroninis automobilis e, nėra geresnis už kitus e, automobilius, e, nes jisai yra gaminamas. Pažvelgus visą gamybos ir naudojimo grandinę, jisai tikrai nėra kažko naudingesnis už kitus automobilius. Ir e, tokia atveju galbūt norėčiau pabrėžti, kad biokūras turėtų būti labiau naudojamas. Man, lab, man labiausiai domina finansai. Ar jūs čia e, ištyrėte, kaip trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu e, yra organizuojamas finansavimas. Į, e, pavyzdžiui, į tolimą į susisiekimą Vokietijoje 40 milijardų e, eurų, o e, keliaivių skaičius sumažėjo 20 procentų. Mes žinome, kad iš esmės mes e, investuojame tikriausiai ne į tas transporto rūšis, nes e, kai kurios transporto rūšis yra populiaresnės tarp keleivių, o jas investuojama mažiau, nors jų keleivių skaičius didėja. Taigi, tas pats sakoma ir darbo vietoms. Amerikos e, miestai turi didžiulius prekybos centrus už miesto ribų. Vadinasi, ten reikia važiuoti automobiliu. Galbūt e, tokios parduotuvės būtų e, patrauklesnės, jeigu galima iki jų būtų nueiti pešiomis. Kaip e, šitas mobilumas gali sukurti darbo vietas ir, ir kaip tai suderinama su Heidelbergo, Heidelbergo atliktų tyrimu, kad kiekvienas automobilis Vokietijoje yra subsidijuojamas mokesčio mokėtojų 1200 eurų suma. Kaip jūs sprendžiate šį finansavimo klausimą? Kitas dalykas. Jūs uh, kalbėjote, kad didžiosios įmonės turėtų bendradarbiauti kartu. Vien tik dėl to, kad kyla naftos kainos. Šveicarijoje, pavyzdžiui, tokios transporto įmonės bendradarbiauja kartu, nes ten buvo įvestos atitinkamos normos, kiek turi būti išmetama sieros junginių, todėl pigiau yra tiesiog paskambinti į artimiausią arba kitą transporto bendrovę ir pasakyti, gal jūs perimtumėte tą krovinį. Jos bendradarbiauja jau tarpusavėje tos transporto bendrovės Šveicarijoje. Galbūt ar galima ištirti, sakykime, šitą ilgalaikį mm, e, patyrimą Šveicarijoje, kaip logistinis bendradarbiavimas gali būti e, prasmingas siekiant ekologinių tikslų. E, paskutinis punktas. Žinoma, e, emisijų klausimas yra pakankamai sudėtingas. Šitas mes turėtume derinti transporto įvairias priemonės. Labai trumpai aš e, pridėsiu dar vieną klausimą prie pono Kramerio paklaustų, e, pateiktų klausimų. Jūs kalbate apie miestus ir aš manau, kad tai tikrai svarbus klausimas, kadangi ten gyvena labai daug gyventojų. Ar jūs apskaičiavot, kokia būtų galimybė, jeigu iš tikrųjų e, smarkiai pakeitus e, e prekybos organizavimą, transporto logistiką, naudojimasi e, transportu, būtų galima sukurti e, daug naujų darbo vietų, lygiai taip pat kaip e, izoliuojant pastatus buvo sutaupyta ir e, kūro ir CO2 išmetalai sumažėjo, bet taip pat e, ir darbo vietų buvo sukurta. Ar jūs turite skaičių statistikos e, darbo vietų kūrimo klausimų, būtent miestuose? Mane domina šis aspektas. Gal norėtumėt pabandyti atsakyti, gerbiami ekspertai? Na, kai pradedu mosikuoti plaktuku, tai reiškia, kad jau laikas pasisakymų yra besibaigęs. Dėkuoju, pabandysiu pradėti, o paskui gal užleisiu vietą kolegai. Pirmiausia, dėl galutinės tos versijos pranešimo. Aš manau, kad e, ta studija yra kaip ir baigta, tačiau viskas priklauso nuo to, kokių komentarų čia sulauksime. Ir jeigu tie komentarai būtų tikrai labai besiskiriantis nuo to, kas čia yra, turėtume juos atsižvelgti, juos įtraukti. E, Kitas dalykas. Dėl elektrinių automobilių. Vėlgi manau, kad yra labai svarbu atsižvelgti į tai, apie kokį laiką kalbame. Jeigu Europai bus restruktūrizuota elektros tiekimo sistema ir kai kuriuose šalise apie tai yra kalbama, kad bus naudojama kuo daugiau atsinaujinančių elektro, energijos išteklių ir panašiai. Ir jeigu šalis gyvenins ES 2020 strategiją, be abejo, uh, kai kurios net iki 50 procentų mano naudoti atsinaujinančių energijos šaltinių ir tuomet to elektrinio automobilio naudojimas nebebūs toks šokiruojantis dalykas. Ir būtent e, galvant apie CO2 išmetalų mažinimo efektyvumą, šita priemonė atrodytų viena iš efektyviausių. Jeigu kalbėtume apie elektrinį automobilį, tai nebūtinai turėtų būti kopija to, kas siūloma dabar, ICT e, kopija. Aš manau, kad tai turėtų būti miesto automobilis, gerokai mažesnis automobilis, sverti palyginus nedaug. E, ir tuomet, man atrodo, daug kas pasikeistų. Kai dėl klausimo, apie, dėl jūrų kūro 60 eurų per, e, už toną tokia yra dabar kūro kaina ir manyčiau, kad tai yra tas rytis, kur darbo dar yra, toje srityje dar netaikomas tos priemonės, kurios jau yra taikomos kitose sektoriuose. Kad dėl klausimo dėl ITS ES. Manau, kad viena iš priemonių, tai yra viena iš priemonių, tai yra svarbus dalykas. Tai yra susijęs su mobiliosiomis komunikacijomis, nes būtent į tuos technologijos dėka galime užtikrinti dalymasi automobiliais ir panašiai galime užtikrinti visos logistinės sistemos valdymą. Ir manau, kad ITS paslaugos turi būti plėtojamos ir ne tik transporto srautams valdyti, bet ir eiliai kitų dalykų. Tai yra tikrai svarbus elementas, kurio mes savo dokumente neaptarėme, jūs teisingai pastebėjote. Tai štai, aš savo pasisakymą baigiau, perlyžiu žodį kolegai. Pirmiausia, Norėčiau grįžti prie jūsų klausimų dėl didesnių transporto priemonių, ar tai būtų išeitis ar ne. Mes kalbame apie tai, kad didesnės transporto priemonės padėtų kelių transportą padaryti efektyvesnį, nes galima gerokai daugiau krovinių pakrauti ir pasiekti didesnio efektyvumo. Taigi, mes čia atskirai to aspektų nepaminėjome, bet esame apie jį diskutavę parlamente ir žinome, kad apie tai diskutuojama nacionalinių lygmenių. Aš manau, kad galėtume tarti, kad gigalaineriai nėra panacėja. Tiesiog mes kalbėjome daugiau apie tai, kad reikėtų labiau derinti kelių transportą su jūrų transportu ir geležinkeliais. Mes kalbame apie krovinių centrų steigimą, kur prekės galėtų būti sukraunamos ant atskirų palėčių, ant atskirų padėklų ir nukreipiamos ten, kur jos turi būti. Ir pavyzdžiui, tie, pavyzdžiui, sukrautos tame centre jūs galėtų būti krautamos į traukinius ir vežamos toliau. Ir e, taip būtų galima užtikrinti sklandesnį, geresnį krovinių pristatymą, net lyginant su kelių transportu. krovinių centrai galėtų būti orientuoti į tam tikrą e, veiklą, atsižvelgiant į tai, kur jie yra steigiami, ar jie yra Belgijoje, ar Olandijoje, ar panašiai. Tačiau būtų galima mm, numatyti, kad tokie centrai pasiūlys įvairius transporto būdus. Tai galėtų būti Mukrano sistema, pavyzdžiui, kuria būtų taikoma regioninių būdu. Ir manyčiau, kad čia būtų galima pasitelkti geležinkelio transportų, jūrų transportą ir matome, kad čia srityje nuveikiama vis daugiau. Ne, didesnės priekabos nėra vienintelis sprendimas. Energijos kainos. Na, jeigu energijos kainos auga, be abejo, auga ir transporto kainos. Galėčiau pasakyti, ir teigiamų pavyzdžių sprendžiančią problemą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje taikomas ekologinis mokestis. Yra taikoma antrinė tam tikra sistema ir, ir mokesčius galima sumažinti, jeigu įmonė labiau yra orientuota ekologijos kryptimi. Taikomas, čia būtų taikomas atsijimo metodas. Mes matome, kad rinka jau teikia tam tikras paskatas šioje srityje. Nes rinkoje atrandama vis daugiau priemonių ir būdų. Valstybė be abejo gali padėti pagreitinti procesą. Kokios galėtų būti paramos priemonės ar kokios sistemos galėtų būti remiamos. Galėtų būti remiamos sistemos kurias vysto viena ar kita įmonė. E, tačiau čia reikėtų kurti tam tikrus tinklus, sistemas. E, tai svarbu to neužmiršti. Tai turi būti projektai svarbus Europai. Aišku, tai neturėtų apimti vien tik kokio nors Vokietijos greitkelio. Turėtų būti šios sistemos visos plėtojamos harmoningai. Bandomieji projektai taip pat turėtų būti įgyvendinami šios rytie, kad būtų galima parodyti, kokią naudą turi apskritai tokių projektų įgyvendinimas. Tačiau tai jau yra um, viešosios valdžios kompetencijos rytis. Numatyti subsidijas tam taip pat būtų būtina. Kolega Kramer klausė, ar nebuvo investuota praeitie neteisingai, galbūt uh, per nelik daug buvo investuojama į geležinkelio transportą, o nepakankamai plėtojami regioniniai transporto tinklai. Na, jūsų minėti skaičiai nėra neteisingi, tačiau jie gali suklaidinti, kadangi paskutinėme dešimtmetyje transportas tapo labiau regioniniu. To regioninio transporto atsirado daugiau. Prasidėjo nauja tendencija transporto srityje. Dėl to atsirado tokių skaičių, kurie galėtų parodyti, kad mažėja tolimojo transporto paklausa. Ne, taip nėra priešingai. Ypač priešingai nemažėja to, to transporto paklausa. Ir ypač paklausus šit transportas yra tokiuose šalise, kurios turi ilgus transporto koridorius. Tad negalima būtų sakyti, kad investicijos į e, tolimą į transportą buvo nereikalingas dalykas. Ne, mums tai yra reikalinga ir mes matome, kad į didelės aglomeracijas krovinių vežama vis daugiau, taigi tie koridoriai reikalingi. Apmokestinimo sistemos jos dažniausiai yra orientuotos į kombinuotą transporto modelį. Apie tai yra kalbama Alpių iniciatyvoje ir, ir, ir tai yra būdinga Šveicarijos transporto sistemams. Kalbame apie geležinkelio transporto panaudojimą, tunelių panaudojimą. Šios investicijos buvo padarytos gavus pajamas iš kelių transporto surinktų mokesčių. E, Šveicarijoje keliai kainuoja tris kart brangiau negu Vokietijoje. O šiaip mūsųse tos kainos irgi yra pakankamai didelis palyginus su kitomis šalimis. Ar tuomiausių metų dar kelti kelių mokesčius, kad jie būtų tokie, pavyzdžiui, kaip Šveicarijoje, yra politiškai neįmanoma žingsnis. Jūs puikiai žinote, kad uh, Tai nėra įmanoma. Tad reikia, kad siūlant vieną ar kitą priemonę, ji būtų ir politiškai priimtina. Praktiškai, e, teoriškai tai būtų neblogas žingsnis siekiant didesnių pajamų, kurias būtų galima investuoti į transporto plėtojimą, tačiau praktiškai tai nėra įgyvendintina. Galime pamastyti tik apie tai, kad mokesčių, tų mokesčių apriptis galbūt padėdės bus neįtraukti greitkeliai į tą apmokesnimo sistemą, bet gal bus numatyta kokia antrinė sistema. Nes kai kur tenka mokėti už vietinius kelius ar regioninės kelių sistemas. Tačiau negalime siekti tokių kelių mokesčių kaip Šveicarijoje. Užimtumas taip pat svarbi tema. Tikslas nėra E, sumažinti darbo vietų. Priešingai siekime sukurti naujų darbo vietų transporto sektoriuje. Sveikatos sektorius ir aplinkos sektorius turėtų tik išlošti iš visų tų priemonių. Investuojama daug būtent į šias, į šios rinkos segmentus. Akivaizdu, kad šiuos segmentus stipriai įtakoja valstybės, nes būtent valstybė turi numatyti šiems rinkos segmentams su konkrečias ir aiškias taisyklės. Yeah, if, if okay. Čia... Galbūt trumpai tik tai pridėsiu kelias pastabas. Jūs uh, uh, kalbėjote apie transporto E, pakeitimą arba intermodalumą. Iš tiesų, ta priemonė negali būti tiesiogiai gyvendinama, tačiau e, tai yra viena iš priemonių, kuri papildytų e, išorės kaštų internalizavimą. Ir jeigu jūs pažiūrėkite į papildomų transporto rūšių koncepciją, tai yra miesto transporto rūšis, tai žmonės turėtų būti skatinami naudotis labiau E, miesto transportu arba naudotis tą transporto rūšimi, kuri labiausiai atitinka jų tikslą ir e, keliavimo būdą. Vadinasi, e, galima, pavyzdžiui, dalytis mažais automobiliais, vėliau persėsti ant elektrinio dviračių. Tai tiesiog, bet negalima to nustatyti tiesiogiai. Tai yra, tiesiog yra pasiekmė atitinkamų priemonių, kurios būtų anksčiau priimamos žmonių nepriversi dalytis automobiliais. Taigi dabar buvo e, paminėtos kaimiškos vietovės ir e, jos buvo susijętos su e, greitais geležinkeliais. Per artimiausius dešimtmečius tikimasi tam tikrų pokyčių kaimiškose vietovose. Tai būtent bus atsižvelgta ir į šių vietovių poreikius. Tai čia ypač kalbant apie E, įvairias transporto priemonės, tai priemonės ir rūšis. Ir bus, tai bus aptarta ir tyrime. Taigi ačiū dabar ponui Galniui Rotengateriui ir Volfgangui Šadė už e, e, tyrimo pristatymą šyrit bei už atsakymus į parlamentarų klausimus. Ačiū Jums. Mes tikimės jeigu tai yra tarpinė, e, tarpinė ataskaita, tai aš manau, kad jūs pateksite ir galutinį ataskaitą, žvelgdami į šias pastabas, kuris gavote dabar. E, ir aš norėčiau e, priminti komiteto nariams, kad mes vėl susitinkame trečią valandą. Ir kalbėsime apie TNT, apie transeuropinius tinklus, dalyvaus taip pat komisijos narys Kalas. Taip pat norėčiau iš anksto įspėti jūs mes e, e, būsime griežti laiko atžvilgio ir, e, ir šiandien ir rytoj bandysime apsiriboti penkiomis minutėmis vienam kalbėtojui. Nes mes turime nedaug laiko, todėl aš manau, kad aš dažnai naudosiuosi plaktuku per artimiausius du posėdžius. Taigi ačiū Jums dar kartą ir pasimatysime trečią valandą.